Hello, good afternoon to everybody. Sveiki, sveikinuosi su visais po pietų. Tante seminario con l'apertura del secondo panel de dedicato. Pradėsime antrąją diskusiją apie ES piliečių politinio dalyvavimo skatinimą. Ankstesnė mūsų diskusija buvo labai aktyvi. O dabar turime aptarti tam tikras kliūtis, kurios iškyla pasinaudojant piliečių teisėmis ES. Vidaus judumas, abipusiškumo, informacijos toka, prieigos toka, Turime tokių atvejų Europos Sąjungoje, tai atsispindi taip pat ir kreipim e, visoje virtinėje skundų peticijų. Peticijų e, komitetui e, per pastrosius metus tokių sulaukėme apie 1300. Daug e, iš tų skundų remiasi Lisabonos sutarties nuostatomis ir žmonės kreipiasi į Europos institucijas, į Europos parlamentą, praneždami apie savo teisų pažinėjimus arba vietos valdžios e, rankomis ar kitaip. Aš pati dirbu mūsų komitete jau ketvirti metai ir esame per tą laiką susidūrę su rimtais piliečių teisų pažeidinėjimais. E, buvo atveju, kai mes e, privertėme teisėkuros e, institucijas e, persvarstyti savo poziciją. Pastaruoju metu toks atvejas buvo susijęs su e, žurninkystės politika. Apskritai, kalbant apie 2 milijonai Europos piliečių yra mm, pareiškę savo susirūpinimą dėl vienos ar kitos ES politikos. E, kalbant apie žuvininkystės politiką, tai į mus kreip, buvo kreiptasi maždaug 900 tūkstančių žmonių vardu keltos problemus, su kuriomis jie susiduria. E, eina kalba ne vien tik tai atskirų asmenų galimybę pasinaudoti savo teisėmis nes peticijų komitetas nagrinėja ir kitas problemas, e, užtikrindami, kad būtų tinkamai e, panaudota Europinio dalyvavimo priemonė. Sutartyse e, randame pastangas skatinti piliečių bendradarbiavimą, kelti to e, dalyvavimo lygį tai įrašyta Lisabonos sutartyje, tai susijęs su pagrindinių teisių hartyje. E, sutartis e, numato bendro sprendimo prieimimo procedūrą 90 procentų ES e, politikos srityse ir tai e, principas, kurio laikomasi teisėkuros darbe. Pirmą kartą atsirado galimybė e, milijonui piliečių iš septynių valstybių narių teikti savo pasiūlymus komisijai dėl naujų teisės aktų. E, yra atitinkama procedūra, ir e, reglamentas patvirtintas 2011 metais, kuris numato, kaip tokia piliečių iniciatyva turėtų būti įgyvendinama. Mes taip pat atsižvelgime į tą procedūrą ir klausimuose, kuriuos rengiame remdamiesi piliečių iniciatyvos procedūra. Pa paminėsiu a, pastarąją iniciatyvą, dėl kurios parašai dar renkami ir a, e, ji kaip tik susijusi su politiniu dalyvavimo. Jos šūkis yra leiskite man balsuoti. A, Ir ten kalbama apie galimybę balsuoti, kuriai būtų to lygi vienos ar kitos valstybės narės piliečių galimybę. Eina kalba apie tuos ES piliečius, kurie gyvena kitoje valstybėje narėje, negu kad yra gimę. Ir tai atsispindi mūsų komitetui teikiamuose peticijose. Čia mes e, matome užburtą ratą, iš vienos pusės negalime trukdyti žmonėms judėti, antra vertus, e, suteikdami tokią teisę, neturime atimti jiems ir balso teisės. Neseniai mano valstybėje Italijoje e, dabartinės sistemos trūkumai išriškėjo ypač. E, tai susijęs su jaunimo, kuris dalyvauja Erasmus programoje. Galimybę balsuoti jie buvo priversti atsisakyti savo balsavimo teisės e, nes jeigu būtų norėję balsuoti, būtų turėję patirti nuostolių grįždami į savo šalį. Vėliau šiandieną mes išgirsime e, vienos iš peticijos autorių pasakojimą apie praktinės problemas, su kuriamis susidūrė įgyvendindama savo teisę balsuoti. E, Visą tai e, rėmėsi sprendimu dėl jos gyvenamosios vietos, e, o tai savo ruoštų atėmė iš jos galimybę balsuoti. Judėjimo laisvė yra viena iš ES atramų, bet kai užduodame savo klausimą apie ES pilietybės teisės turinį, tai e, neišvengiamai turime jį derinti su šiuo ES ramščiu laisva teisė judėti. Tai e, įgyvendina e, piliečių teisę dalyvauti vienos ar kitos šalies gyvenime. Mes privalome pašalinti visus barjerus, kurie užkerta kelią tokiai teisiai. Dabar savo trumpą įžangą norėčiau baigti ir suteikti žodį kitam prelegentui, ponui Djordį Gemesi. Jis yra Gedelis miesto meras iš Vengrijos ir ES ir ES balsavimo teisų klausimais rengia pranešimą regionų komitete. Mm, su nekantrumu laukiu, ką mūsų kolega pasakys. Noriu palinkėti Jums e, sėkmingo darbo. Aš tikiuosi, kad per mūsų diskusijas atsiras svarbių sprendimų, kurie padės mums išspręsti problemas, su kuriuom susidurėme. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kolegos, Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Man didelė garbė dalyvauti e, jūsų klausimuose ir pakalbėti apie ES piliečių politinį dalyvavimą Europos regionų komiteto vardu. E, mūsų komiteto nariai, regionų e, vietos valdžios atstovai, geriausiai gali įsitraukti į darbą su mūsų piliečiais. Mes geriausiai jaučiame tą nusivylimą, kuris kilęs dėl dabartinės ekonominės situacijos. Dabartinė padėtis rodo, kad ES yra ne vien tik tai finansinėje ir ekonominėje krizėje, bet pergyvena ir pasitikėjimo krizę. Tas nepasitikėjimas nėra naujas ir e, piliečių pasitikėjimo atkūrimo iššūkis e, ES institucijų darbo atvarkėje e, jau įrašytas daug metų. Žakas Deloras jau yra sakęs, kad e, niekas mūsų neverčia įsimylėti bendrą rinką. Aš galėčiau pasakyti, kad niekas mūsų neverčia taip pat ir įsimylėti vien tik tai konkurencingumą. Aš manau, kad e, dabar, kai e, vietos ir regionų valdžia yra beveik pilnai atstovaujama europinių lygmenių ir kai egzistuoja tokios priemonės kaip Europos piliečių iniciatyva, mes galime konstatuoti, kad ES pažengė nemažai. E, mes galbūt ne visiškai įsivaizduojame tų pokyčių mastą ir nepakankamai į tuos pokyčius atsižvelgėme kasdienėme darbe. Aš manau, kad e, turime pakankamai e, elementų, kurie leistų mums e, visai kitaip kalbėti apie ES, apie tokią sąjungą, kuri įsiklausytų į mūsų piliečių poreikius. Ir vienas iš trūkstamų elementų čia yra ES pilietybė. Man nereikia jums priminti, kad ši savoka yra lygia greti nacionaliniai pilietybei ir e, visiškai neprieštarauja nacionaliniai ir regioniniai tapatybei. Tačiau ES pilietybė nėra tuščias apvalkalas, e, ji žengia ranka rankon su e, labai aiškiamis teisėmis, kurios yra įrašytos sutartyse ir pagrindinių teisių hartijoje. E, pastarųjų dešimtmečių politinio, ekonominio, socialinio integravimosi procesas labai aiškiai pademonstravo, kad ES pilietybė aiškiai atneša pridėtinę vertę ES. Aš manau, kad tai pats geriausias papildymas mūsų taikos ir stabilumo mantrai, kurią kartojame Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos piliečių teisės atsakymas būtų geriausias atsakymas į tuos iššūkius, su kuriais šiandien susidurėme, ypatingai vietos ir regionų lygmenių. Laisvo judėjimo teisė, apie kurią diskutavome šį rytą, E, yra ES piliečių gyvenimo tikrovė, suteikia jiems galimybę judėti po visą Europą. E, tas judėjimas prisėda prie augimo, kuris naudingas visiems piliečiams. E, rinkimų teisė, greta tokių teisų kaip teisė teikti peticijas ar kelti piliečių iniciatyvas, turi būti matoma vis didėjančios kritikos dėl ES nedemokratiškumo kontekste. E, ES piliečiai, nepaisant nuo to, kur jie gyvena, kurią kalbą kalba, turi tiesiekuros procese turėti patį stipriausią balsą. Mes turime padaryti viską, kad užtikrintume tas e, teisės ir e, sukurtume demokratinę erdvę diskusijoms šią temą visoje Europos Sąjungoje. Vietos ir regionų valdžia čia gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį, užtikrinant Europos Sąjungos piliečių teisės. Ta, ta mes e, galime e, svadinti savo vaidmenį e, tose srityse, e, kuriuose, kurios yra labai aiškiai apibrieštos ES pilietybės koncepcijoje. Pirmasis prioritetas būtų užtikrinti piliečių teisės vietose. Tai reiškia, kad mes turime savo rinkimų apygardose griežtai laikytis ES teisės aktų, numatyti atitinkamą administracinę praktiką ir tokiu būdu ES savoką e, pripildyti turinio. E, būtent nacionalinės vyriausybės e, turi užtikrinti, kad ES ir nacionalinė teisė dėrėtų. Antras prioritetas yra imtis visų priemonių, kad e, įgyvendindami savo piliečių teisės, e, piliečiai išvengtų bereikalingo biurokratizmo ir popierizmo. Tai ypač svarbu, kai sveikiname naujus ES piliečius ir bandome juos e, integruoti naujojoje visuomenėje. Mes turime taip pat galvoti, apie piliečius, kurie e, sugalvoja e, dalį savo gyvenimo pragyventi Europos Sąjungoje. Na ir trečias prioritetas yra užtikrinti, kad žmonės bus gerai informuoti apie savo statusą, e, pilietišką statusą, kad jie žinotų savo teisės. Ir mes turime sukurti tinkamą platformą, kuri suteiktų galimybę išgirsti visas visuomenės grupės. Tai mūsų kaip politikų atsakomybė, bet taip pat ir atsakomybė tų administracinių struktūrų, kurios panašias paslaugas teikia. Europos e, pilietybės metai yra labai savalaikiai, atsižvelgiant, kad 14 metais mūsų laukia Europos parlamento rinkimai. E, yra labai svarbu įtraukti ES piliečius į tarp nacionalinę sferą. Ir rinkimai į Europos parlamentą yra labiausiai matomas ir svarbiausias e, jų integravimo į politinę erdvę elementas. ES pilietybė yra susijusi su a, ryšių ir sąsajų tarp piliečių ES institucijų atgaivinimo veiksnys ir gali prisidėti prie tinkamo augimo regionos, vietos ir europinių lygmenių. Regionų komiteto pastarojo meto darbai kalbant apie ES pilietybės metus, e, aiškiai pademonstravo, kad e, reikia dar daug nuveikti, e, reikia parengti informacinės medžiagos komplektą ir vieną iš tokių pavyzdžių jūs šiandien galite rasti tarp savo dokumentų. E, per pastarąją plenarnę sesiją regionų komitetas prieimė dvi nuomonės skirtas ES pilietybei. Aš esu įstikinęs, kad abi šios nuomonės įtakos ir šios, šios popietės diskusija. Aš turėjau galimybę koordinuoti e, nuomonės parengimą dėl e, pilietinių teisų skatinimo Ir joje mes raginame komisiją skatinti valstybės narės, kad jos užtikrintų demokratinės teisės visiems piliečiams. Mes e, skatiname valstybės narės užtikrinti, kad ES piliečiai galėtų įgyvendinti savo rinkimų teisės, galėdami balsuoti ne tik vietos rinkimuose, bet taip pat ir e, regionių lygmenių. Todėl mes e, paremėme, remiame ES iniciatyvą, kuri vadinasi Leiskite man balsuoti. Mes turime mm, giliau panalizuoti, kaip regionų ir vietos valdžia gali prisidėti prie ES piliečių teisų sklaidos. Antroje nuomonė, kurią rengė kolega Rodičius, mes kalbame apie ES politinių partijų finansavimą ir apie ES politinių fondų veiklą. Iš tikrųjų, jeigu regionų e, parlamentuose yra politinių partijų atstovai, jie turėtų būti pripažįstami kaip europinės partijos atstovai nariai ir e, nereiktų apsiriboti vien nacionaliniais parlamentais. Tokiu būdu jie galėtų veikti kaip sąsaja tarp e, regionų, nacionalinio ir europinio politinio gyvenimo. E, diskutuodami europiniais, europiniais klausimais, jie tuo pačiu prisidėtų prie uh, E, geros valdysenos e, kitais lygmenimis. Gerbimiai kolegos, e, noriu pasinaudoti šią progą ir paraginti visus interesuotosius subjektus prisidėti prie Europos pilietybės kampanijos sėkmės. Į tai turime atsižvelgti visoje veikloje, ne tik tai per komunikacija, e, komunikacijos kampanija, kurią dabar vykdome ir ne vien tik tai šiais metais. Tai turėtų būti mūsų atspirtis e, formuojant būsimą politiką ir mūsų kasdiename darbe. Mes turime skleisti e, racionalę žinę apie Europos sąjungą ir turime siekti, kad patruputį būtų kuriama Europos viešoji erdvė ir bendra europinė tapatybė. Aš e, kreipiuosi į kolegas iš kitų institucijų tai pripažinti ir panaudoti vietos ir regionų potencialą įtraukiant e, visus piliečius, kuriant e, strategijas, kurios remtųsi mūsų piliečiais. E, tai turėtų būti kertinis akmuo, kuriant, formuojant mūsų politiką bet kuriuo lygmeniu vietos, regionų ir Europos Sąjungos. Piliečiai turi turėti galimybę naudotis e, savo teisėmis, kurios įrašytos ES teisėje. Tai svarbu ne tik tai e, mūsų pačių valstybių gyvenime, bet taip pat suteikia ir tarptautinio dinamizmo. ES pilietybė nėra pirkinių sąrašas, iš kurio galėtume rinktis, ką panorime. Tai bendra atsakomybė ir mūsų veiklos variklis. E, ir tie, kurie esame e, išorėje, turi jaustis namie Europos Sąjungoje ir leisti kitiems jaustis namie, kuomet jie atvyksta pas jūs. Ačiū, dabar galime perėti prie antrosios panelės diskusijos. Na ir su malonumu teiksiu žodį poniai Antigonį Papadopulų. Atsiprašau, jeigu neteisingai ištariau pavardę. Taigi, ponia Papadopulų, prašau. jinai dabar bus šios antrosios sesijos moderatorė. Na ir noriu visiems padėkoti progą. Good afternoon, everybody. As you have heard. Labą dieną. Na, kaip jau girdėjote, aš esu Antikonė Papadopulų, esu iš Kipro. Na, tokius vardus, tokias pavardės ištart visada truputėlį sunkoka, taip pat ir man nebus lengva, taigi iškart atsiprašau, jeigu kitų pasisakančių pavardės perskaičiu netaip. Noriu padėkoti poniai Maconė ir ponui Gemešiai um, už įžangą antrąjį sesiją ir mes čia planuojame aptarti ES piliečių teisės, tai yra teisė aktyviai dalyvauti sąjungos politinėme gyvenime. Na, noriu pabrėžti, kad kadangi vietos čia tribūnoje trūksta, tai kai kurie kalbėtojai pasisakys tiesiog iš vietų, jie sėdi pirmos eilėse, aš matau kai kurios iš jų. Na ir labai trumpai pamėginsiu per 5-6 minutės pristatyti temą. Taigi, ponas ir ponai, Labai diena. Šios klausimus organizavo Europos parlamentas draugės su Europos komisija. Ir tai yra puikia proga 2013 metų e, pradžioje, o tai yra metai, paskelbti Europos piliečių metais, e, būtent apžvelgti e, piliečių, profesionalų, ir kitus interesuotų asmenų e, pozicijas, kaip e, Europos piliečiai konkrečiai savo gyvenime galėtų pasinaudoti ES teikiamas privalumais. E, ypatingai dabar, kai ES išgyvena e, politinę ir ekonominę krizę. Nes iš tikrųjų toks dialogas yra būtinai reikalingas tam, kad Europos pilietiškumas, Europos pilietybė e, taptų politinės darbo tvarkės kertinėšimi. E, nes tai leistų pasiekti gilesnės europinės integracijos ir suteiktų didelį demokratinį teisėtumą. E, tokių tikslų ir siekia Europos piliečių metai, 2013 metai. Na ir Libė komiteto e, paskui parlamente vardu aš esu pranešė šio klausimu. Na ir reikia pripažinti, kad iki 2010 metų pranešimas dėl Europos pilietybės ir taip pat kai kurie kiti dokumentai E, pažymėjo, jog pasiekta nemaža pažanga daugelis iš jų, tačiau tebėra ir kliučių ir reikia imtis priemonių, kad šios kliūtis būtų pašalintos tam, kad piliečiai galėtų pilnavertiškai pasinaudoti savo kaip Europos piliečių teisėmis. Dėl to labai svarbu išklausyti piliečius, e, padrasinti juos pasisakyti e, skatinti mm, jų aktyvų dalyvavimą kaip rinkėjų Europos politinėme gyvenime, skatinti piliečių dialogą ir sukurti galų galę tikrą Europinę viešą erdvę, kur piliečiai galėtų išsakyti savo nuogastavimą, savo idėjas dėl ES vystimosi. Na ir tai yra antrasis tikslas, kurį kelia būtent šie Europos piliečių metai. Lisabonos sutartis ragina ES mm, palaikyti dialogą su piliečiais, e, skatinant keistis e, patirtimi tarp e, statymų leidėjų, tarp valstybių. E, atstovų e, ir įtraukiant piliečius į visus sprendimo priimimo procesus, tam, kad piliečiai geriau suprastų, kokie sprendimai yra priimami jų vardu. E, tai yra siekiama nutiesti tiltus tarp įstatymo leidėjų arba sprendimų prieimėjų Briuselėje ir piliečių, pilietinės visuomenės. Komisija yra numačiusi tam tikrus sustikimus, kurie taip pat turėtų prisidėti prie skaidrumo ir visą tai turėtų užtikrinti dalyvavimą pagrįstą demokratiją, tam, kad piliečiai e, iš tikrųjų galėtų išsakyti savo poreikius, savo nuogastavimus ir politika būtų grįžiama realiais poreikiais. E, tikimės, kad 2014 metais rengiami Europos parlamento rinkimai irgi tai spindės. E, kalbant apie Europos piliečių pilietinės teisės ir jų dalyvavimo galimybės. E, iš tikrųjų labai svarbu pabrėžti, jog būtent šitos dalyvavimo galimybės rodo, kiek sveika yra demokratijos integracija, kaip gerai veikia demokratijos mechanizmas, kiek e, socialinė sanglauda yra pagrista savitarpio pasitikėjimu. Ankstesniais Europos parlamento rinkimais e, mes pastebėjome, kad dalyvavimas demokratija iš tikrųjų buvo savočkas iššūkis, savočka problema, nes mažiau negu pusė piliečių ateidavo balsuoti. Uh, E, taip pat e, apklausus rodo, kad mažiau negu pusė Europos piliečių galvojo, jog jie realiai gali kuo nors pakeisti europinius procesus. E, daugiausiai piliečiai sąjungos demokratiniam gyvenime gyvena per vietos rinkimus, per vietinių parlamentų rinkimus. Tai yra pirmiausiai yra remiamasi gyvenamosios šalies mechanizmais toliau tobulinčias procesus yra irgi labai svarbu. Tačiau taip pat mes turime skatinti piliečius aktyviau dalyvauti ES masto politinėme gyvenime ir skatinti šios procesus. E, e, Trečia, tai reikia e, stiprinti ES institucijų atskaitomybę piliečiams ir mes turime E, iš tikrųjų vengti taip pat įvairiausių apribojimų, tai yra pavyzdžiui tam tikrų apribojimų Europos piliečiams balsuoti, jeigu jie tam tikrą laiką gyvena kitoje ES valstybėje. Mes turime aptarti, kokios kliūtis iškyla Europos piliečiams ir e, kaip jos trukdo pasinaudoti balsavimo teisę. E, vėlgi, konsultacijos aštu parodė, kad 62 procentai asmenų mano, jog jokių pasiteisinimų tokiam pribojimu nėra. Taigi mes turime tiesiog ieškoti e, būdų įspręsti šią problemą. Na ir prieš e, suteikdama žodį mūsų prelegentams, aš norėčiau dar kartą pridurti, kad e, Europos piliečių metai visų pirma susijęs su europiniais procesais jie yra svarbus mums visiems ir mes turime nepraleisti progos pasisakyti garsiai, e, veikti iš vien, e, kurti sinergetinę sąveiką, e, skelbti žinę apie tai, jog mes visi priklausome vienai šeimai ir turime visi bendrai naudotis Europos piliečių teisėmis, bet kur ES teritorijoje, be jokios diskriminacijos. Aš tikiuosi, kad e, šitą antroji sesija ir visos diskusijos vyksiančios per Europos piliečių metus tik tai sustiprins mūsų bendrą supratimą dėl to, kaip galima pasiekti geresnės, gilesnės stabilesnis Europos demokratijos, e, remiantis e, stipriu demokratiniu me mechanizmu. Aš tikiuosi, kad šitie metai atvers naują erą, naujas galimybės piliečiams dalyvauti viešajame ES gyvenime ir tikiuosi, kad diskusijos šią temą bus iš tikrųjų vaisingos. So, list, Taigi, pirmiausia, mano kalbėtojų sąraše yra Antonio Lopesas Turis Vait. Man atrodo, jisai vėluoja atvykti į posėdį, todėl dabar suteiksiu žodį kitai prelegentai, ponė Jonek Polet, kuri yra Europos socialistų partijos uh, generalinio sekretorius pavaduotoja. Pavaduotojas, e, prašau žodis jums. Dėkoju pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti dviejų e, komitetų suorganizuotą klausimą dėl geresnio es pilietybės panaudojimo. Aš turiu penkias minutės ir pamėginsiu paaiškinti, kągi veikia Europos socialistų partija šiuos ekonominių ir socialinių požiūrių sunkiu laikotarpiu. E, liko be maž metai iki Europos rinkimų ir tai yra didelis iššūkis visiems čia susirinkusiems prie prezidiume ir taip pat šioje salėje ir taip pat ir už šių rūmų. E, taigi mes matėme, kad tam tikrose šalyse yra tam tikras e, nesidomėjimas Europos klausimais. Taigi dėl to Europos social, socialistų partijai tai yra didžiulis iššūkis, kurį mes jau ruošiame dabar. Taigi pamėginsiu trumpai apibendrinti mūsų veiksmus. Mes turime politizuoti Europos erdvę, e, personalizuoti Europos diskusijas ir e, įtraukti piliečius į diskusijas. Taigi, pirmas punktas. Mes dalyvaujame politinėme gyvenime ir mm, visiškai akivaizdu, kad yra skirtumas tarp politinė prasme tarp dešinės ir kairės. Jeigu jie suvokia, kad vietos, regioninių ar nacionalinių lygmenių yra toks skirtumas, tai Europos lygmenių yra lygiai tas pats. Partijos tai pripažįsta ir pastaruoju metu politinė situacija yra tokia, kad dešinė ir kairė susipriešinusios ir mums svarbu tai parodyti. Politinis klimatas nuo 2008 metų krizės aiškiai rodo, kad krizės sprendimą partijos supranta skirtingai. Mes, kaip Europos socialistų partija, mūsų turime kitokį požiūrį paremtą Europos augimu, o ne tik taupimo, mes siekiame naujų sprendimų, skatiname jaunimo užimtumą. Daugelį Europos šalių, kuriuose jaunimo nedarbo lygis yra milžiniškas, būtina parodyti, kad Europos lygmenių ir mes galime pasiūlyti alternatyvių sprendimų. Tai yra pirmas dalykas. Antras. Suasmeninimas. Daugeliu piliečių nėra suprantama, kas ką atstovauja Europos lygmeniu. 2014 bus tikrai didžiuliai pokyčiai ir kiekviena didžioji Europos partija pasiūlys vieną kandidatą į Europos komisiją. Socialistų partija pasišovė e, pasiūlyti vieną kandidatą ir manau, kad tai būsimiems rinkimams yra teigiamas ženklas. Taigi mes sustarėme dėl vieno ar vienos kandidatės, yra tas procesas, paskirimo procesas, jis yra atviras, prasidės rudenį ir baigsis kitų metų birželį Liepą. Taigi dalyvausime tuose rinkimuose turėdami bendrą manifestą, o taip pat ir bendrą vieną kandidatą. Antras punktas tai yra dalyvavimas. Svarbu sutelkti Europos piliečius ir mes, socialistų partijos, su SND e, frakcija, ėmės įvairių iniciatyvų, tai yra e, finansinių e, sandorių mokesčio kampaniją pradėjome, taip pat jaunimo garantijų kampaniją, tai yra irgi svarbus klausimas, prie jo mes dirbome per pastarosius metus ypač e, taryboje. Tai yra, taigi tie punktai, kuriuos mes norėtume pabrėžti dėja Europos rinkimuose, Europos parlamento rinkimuose ir kitose rinkimuose, piliečių dalyvavimas yra vis mažėja, kalbu apie savo šalį, Europos piliečiams suteikiama tokia teisė dalyvauti rinkimuose, tačiau e, piliečių išreiškusių norą dalyvauti rinkimus yra labai nedaug. Taigi labai svarbu tiek partijų lygmenių, tiek nacionalinių lygmenių įrodyti tą skirtumą tarp dešinės ir kairės, nes dabartinėje situacijoje tikrai skubu kovoti su tais europietiškais demonais, tai yra nacionalizmu ir populizmu kur, kurie įgyja valstybėse vis daugiau svorio. O tai Europos lygmenių yra pats blogiausias e, ženklas. Mes matome, kad tiek nacionalizmas, tiek populizmas, e, jų e, svarba auga. Ir todėl mums, Europos piliečiams ir demokratams, būtina pasiūlyti alternatyvių sprendimų, kad piliečiai galėtų pasirinkti per artimiausius Europos parlamento rinkimus. Dėkuoju. Ačiū. Ponui Pole, jūs pastebėjote tikrai svarbių dalykų, tai yra politinių, personalių klausimai, dalyvavimo, rinkimuose klausimai. Jūs neturite aišku planą, tikiuosi, kad mes e, diskutuosime šiais klausimais ir jūs galėsite uh, pakalbėti daugiau. Dabar norėčiau pakviesti Antonio Lopes Isturic Vait, kuris yra PPE frakcijos generalinis sekretorius. Prašom, jums žodis penkioms minutėms. Kalbėsiu ispaniškai. Pradžiai noriu padėkoti komisarį Reding už tas didžiulės pastangas, kuris įdeda organizuodama tokio tipo renginius. Manau, kad šis nuveiktas darbas, kai kalbame apie apskritai Europos pilietybės klausimus, iš tikrųjų yra labai svarbus. Taigi noriu padėkoti ją, jos komandai ir visiems kitiem organizatoriam už tai, kad mes galime šiek tiek iš kitos politinės pozicijos pažvelgti į minėtai klausimą, kadangi iš tikrųjų 14 metais artėja naujo Europos parlamento rinkimai ir, kaip mano kolega iš socialistų frakcijos sakė, tai yra labai svarbus e, procesas mums visiems, įvairioms politinėms frakcijoms. Mes vėlgi e, turėsime išlaikyti tikrą egzaminą, tikrą išbandymą, ar mes galime deramai atstovauti Europos piliečiams. Ir taip pat galbūt e, netgi įstiginsime, ar Europos rinkimai galų galę nustos būti tokiais rinkimais, kuriuose visos diskusijos sukasi apie nacionalinius interesus ir klausimus. Nes iš tikrųjų, aš ir mano kiti kolegos Europos parlamente pastebėjo, kad e, e, kai sutinkame savo rinkėjais, viską apie 80 procentų agrinėjimų klausimų, gaunamų klausimų yra būtent e, tie, kurie aktualūs nacionaliniu mastu. Labai būtų gerai, kad prasidėtų labiau europinio tipo diskusijos ir debatai. Ir be abejo, labai svarbu jog e, e, taip pat ir Europos komisija e, prisidėtų prie rinkimų proceso. Beveik visi mūsų kolegos vienaip ar kitaip turi savo poziciją tiesioginiais klausimais ir reikalingos įvairios ideologinio pobūdžio diskusijos, kad ir, pavyzdžiui, tos, kurios vyksta tarp EPP bei socialistų. Ir Taip pat, kad nesukurtumėm tam tikriems nacionalistams savačkos priebėgos, e, nes paskui tie nacionalistai tiesiog nukreipia mūsų dėmesį nuo to, ką mes įsivaizduojame kaip Europos Sąjunga, Europinius indėlus. Turime vengti bet kokio pobūdžio ar kairio, ar dešinio radikalizmo, nacionalizmo ir panašiai. Be abejo, turime įveikti nemažai skepticizmą, bet labai svarbu savikritiškai vertinti ir savo pačių darbą, tam, kad pasiektumėm e, tą svajonę, kurios visi daugiau ar mažiau siekiame. E, būtent, kad ES piliečiai iš tikrųjų daugiau ar mažiau, bet galėtų įtakoti tai, kas vyksta ES. Na, Europos parlamentas šiuo atveju yra ta institucija, kuri yra atstovaujama, mes esame e, būtent žmonių laisvai demokratiškai išrinkta institucija ir turime savo veiklos barą. E, priimame tinkamus sprendimus ir labai svarbu, kad be abejo mes galėtume tinkamai bendradarbiauti su kitomis ES institucijomis. EPP e frakcijoje mes esame išsikėlę savo labai ambicingą rinkimų kampanijos programą visose valstybėse narise. Ir be abejo, e, visos partijos, kurios nori, jog ES taptų vis tik tai pakankamai informatyvių elementų, e, turėtų dalyvauti aktyviai šituose rinkimų procesuose. Aš pats asmeniškai giliai tikiu subsidarumo principu. Aš e, manau, kad e, visa ta politinė piramidė nuo vietos tarybų iki valstybinės valdžios institucijų atstovų, tai yra ministrų, premjerų ir panašiai, e, visi kalbėtų apie europinius klausimus. Be abejo, e, šalise vyksta ir vietiniai rinkimai, ir nacionalinio pobūdžio rinkimai, ir juose svarstama daug klausimų, kurie yra aktualūs, tačiau labai svarbu būtų, kad e, net ir tokiuose rinkimuose būtų kalbama dar ir apie bendresnius klausimus, kurie aktualūs visiems ES piliečiams. Na ir be abejo, EPP turi savo pagrindinės temas, e, kuriuoms skirs daugiausiai dėmesio per rinkiminę kampaniją. Ir labai svarbu, kad mes neįklimtumėm diskusijose, debatuose, kurie vyksta institucijose ir kurie nėra įdomus aktualų žmonėms. Aš manau, kad viena iš e, tokių ambicijų yra būtent e, to, kurią mes siekime gyvendinti. E, tai yra, mes turime vengti taip pat ir tam tikras ideologinės konfrontacijos. Be abejo, ideologinių skirtumų yra, tačiau labai svarbu, kad rinkimų procese Europa, Europos klausimas vis dėlto liktų pagrindinė tema. Ir tuo aš baigsiu, dėkoju ir laukiu klausimų iš salės. Ačiū. E, Pone Lopes Situait. Iš tikrųjų, kitais metais Mes labai tikimės, kad daugiau Europos piliečių balsos Europos parlamento rinkimuose. E, taip pat be abejo būtų labai malonu, kad ir žiniasklaida, ir e, kandidatai Europos parlamentą daugiau kalbėtų būtent apie bendra europinės temas. Na, o dabar kitas mano kolega yra ponas Haitis Becker, jis sėdi man iš dešinės, aš noriu pasveikinti jūs, e, jums taip pat suteiksiu žodį penkiom minutėm. Labai ačiū, ačiū ponė pirmininkė. Na, kaip EPP atstovas ir peticijų komiteto narys, aš turiu pasakyti, kad Europa ir Europos pilietybė, mm, na bent jau aš tikrai šios dalykus patiriu labai konkrečiai, kasdieniam savo gyvenime. E, Bet to fakto, kad mes turime 500 maždaug milijonų europiečių e, ir jie visi mėgojasi Europos Sąjungos piliečio statusu. E, e, reikia be kita ko pabrėžti, kad, paaiškiai, kiekvienas šių piliečių gali iš tikrųjų kreiptis į ES e, peticijų komitetą. Ir kitas dalykas labai svarbus yra būtent tas asmenis ryšys. Tai yra būtent svarbiausiai lygties elementai. Jeigu norite suprasti, kas yra Europos pilietybė, jeigu norite palaikyti iš jūsų visuomenę, labai svarbu, kad šitą žinia pasiektų visuomenę nežinau, nesu tikras, ar mes tikrai tai sugebėjome padaryti. Manau, kad mums reikėtų priartinti Europos piliečius prie mūsų. E, ir kai kalbame, turbūt reikėtų daugiausiai dėmesio skirti konkrečioms temoms, būtent e, pabrėžti, akcentuoti tos Europos pilietybės aspektus ir privilegijas, kurias teikia ši pilietybė. E, kurios klausimus jau palėtė anksčiau kalbėjusi šioje diskusijoje, tačiau jums leidus aš norėčiau paliesti dar keltą klausimų, kurie susijęs su um, įgyvendinimu. E, bent jau tai, kas man atrodo yra svarbu. Ir aš kalbėsiu savikritiškai. Aš iš tikrųjų esu dėkingas uh, už tai, kad komisija irgi daro šį darbą, jinai parengė savo pranešimus dėl Europos pilietybės statuso, ten nuskambėjo kritika ir be abejo tai yra gerai, e, nes iš tikrųjų esama gana aštrių problemų. Tai labai svarbus darbas, aš norėčiau padaryti tą patį. Aš esu Austrijos pilietis, aš esu įsitikinęs Austrijos pilietis, kita vertus aš taip pat tikiu Europos pilietybę, esu įsitikinęs Europos Sąjungos pilietis. Tačiau nesutikras, kad visi 500 milijonų ES e, piliečių jaučiasi taip pat ir laikosi tokių pat e, pozicijų. E, na, aš suprantu, kad mes turime daug bendro, mes turime ir prievolių, ir teisių, ir panašiai. Vis dėlto vien to nepakanka, kada kalbame apie piliečių teisės. E, E, esama tam tikrų teisų ir laisvių, su kuriamis, e, kalbėkime atvirai, e, kai kurie gyventojai tiesiog nėra supažinę. Neužtenka vien tik tai popierių užrašyti šių teisų. Reikia daug daugiau. Ir vėlgi, 13 metai paskelbti Europos piliečių metais, tai atveria auksinę galimybę politikams daug aiškiau e, išaiškinti visą tai piliečiams. Na, pateiksiu tik keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, pirmiausiai, Europos piliečių teisė į judėjimo laisvę. Kaip e, gali piliečiai suprasti visą tai, jeigu jie nežino, pavyzdžiui, apie e, tam tikras socialinių išmokų, pavyzdžiui, teisės, kuriomis jie gali pasinaudoti ir savo gimtoje šalyje, ir kitose valstybėse ir panašiai. E, iš tikrųjų, mes bandėme Austrijoje atlikti tam tikras apklausas, daug piliečių apie tai nežino. Toliau e, mokslas, švietimas, teisė į nemokamą švietimą. E, mes visi norėtumėm, kad tai būtų realybė, kad tai taptų realybė. E, Pavyzdžiui, kad ir e, pažymiai, kuriuos gaunate mokydamasi, e, jų perskaičiavimas, jų skaitimas kitose valstybėse. Jeigu jūs, pavyzdžiui, mokotės tam tikrą laiką savo valstybėje, paskui išvykstate į kitą šalį, e, sakykime, jūs baigėte medicinos studijas e, kur nors Vengrijoje, nebūtinai jūsų diplomas iš karto pripažintas vienoje. E, toliau sveikatos priežiūros paslaugos tarp valstybinių mastų. Kaip mes galime išaiškinti savo piliečiams šias teisės? Dabar Europos piliečiai turi vadinamąją e-kortelę, kuri yra kartu ir e, medicinė kortelė, kadangi šiais laikais naudojamės elektroninė duomenų bazė, elektroninė sistema. E, piliečiai e, neparodė šios kortelės, turi apmokėti gydytojų paslaugas patys į savo kišenės, tačiau jie galėtų pasinaudoti šitą socialinį drumės temą. Na ir kas man iš tikrųjų kartais pribloškia, tai yra būtent kaip valstybės narės sprendžia vieną kitą problemą, kaip jos reaguoja į šias temas. Čia iš tikrųjų galima būtų išsakyti daug kritikos, valstybės narės nepadaro to, ką turėtų padaryti. Aš sakau apie tai visiškai atvirai. Perkime prie konkretesnių priemonių, politinių priemonių, mes apie tai jau girdėjome. Be abejo, vyksta europiniai rinkimai, Europos parlamentą, tai turėtų būti, tiesąkant, kertinis elementas. Tai yra puikus laiko momentas E, atstovauti Europai. Europai, kuri susiduria šiuo metu su rimta krize. Tačiau aš manau, kartu atsiveria e, didžiulė galimybė Europos piliečiams suprasti Europos Sąjungos svarbą, kokį vaidmenį vaidina Europos Sąjunga. Nes iš tikrųjų dažnai būtent pavienės valstybės narės nepajėgios spręsti iškilusių problemų. E, aš manau, jeigu norite, ponai ponės, atsigręžti veidų į mūsų piliečius, tai būtent dabar būtų tinkamas metas tą padaryti, taip pat metas pasakyti, jog piliečiai gali tarti savo žodį e, sprendimų prieimimo procese. E, na ir vėlgi, jie gali dalyvauti ir parlamento rinkimuose, ir kitų institucijų rinkimuose. E, vėlgi, reikia plėčiau paaiškinti, kad ne visais atvejais e, tai yra tiesioginiai rinkimai, kur balsuojama už konkretų asmenį, tačiau e, bent jau balsuojama už tam tikras partijas, iš kurių sąrašo paskui aukščiausiai esantis žmonės patenka į instituciją. Bet šiaip ar taip, manau, mums reikia užtikrinti naują rinkimų kultūros kokybę, reikia artimesnių ryšių tarp Europos parlamento ir rinkėjų ir piliečių. E, jeigu žmonės e, e, yra išsibarstę po savo nacionalinės valstybės, mes nepasieksime jų, jų protų ir širdžių, dirbdami atskirai. Šiais laikais mes daug konfrontuojame tarpusavį, mes kalbame apie tam tikras teisės, tokias kaip, pavyzdžiui, vedavimo teisės, tačiau kaip dėl kitų teisių. Jeigu, pavyzdžiui, e, Europos, jeigu mums pavyktų išaiškinti, kad Europos parlamentas gali e, pasisakyti prieš kai kurios dokumentus, užblokuoti tam tikrą, e, kai kurios dokumentus, kurie, tarkim, netinka Europinių interesų, e, vėlgi Tai irgi būtų svarbus aspektai, kuriuos reikia išaiškinti. Tačiau e, noriu pasakyti, kad dar žemesnėme lygyje, pavyzdžiui, komitetų darbo mes apskritai beveik nenušviečiame piliečiams, mes neturime komunikacijos kanalų, neturime mechanizmo tai padaryti. Na, aš jau kalbėjau gana ilgai, man liko visai nedaug laiko, todėl noriu akcentuoti, jog trys pagrindiniai reikalavimai ir būtų komunikacija, komunikacija ir dar kartą komunikacija. Europos Sąjunga e, kaip o koncepcija turi būti komunikuojama, perdodama, perteikiama kažkaip tai piliečiams. E, ir turime tik tai toleruoti tam tikrus procesus, tačiau aš manau, kad piliečiai turėtų taip pat e, aktyviai dalyvauti tarpinio gyvenime ir skirti tam tiek lėšų, tiek e, pastangų. Dėkoju už jūsų mintis apie komunikaciją, kaip e, kartu dirbti, kaip komunikuoti ir kaip būti, veikti iš vien. Dabar kita kalbėtoja, ponia Žaklin Koteril, kuri ilgai rezidavo, gyveno Ispanijoje ir pateikė peticiją dėl teisių laisvai judėti. Tai yra Britanijos pilietė, mums sutikima 10 minučių. Dėkoju, aš norėčiau padėkoti komisijai, kad, komitetui, kad man leido pakalbėti apie balsavimo teisės ir teisų pažeidimus. Aš esu Britė ir gyvenu Ispanijoje 23 metus pasinaudodama laisvu judėjimu. Aš gavau teisę Ispanijoje gyventi ir teisę balsuoti Ispanijoje Europos rinkimuose ir vietos rinkimuose. Ir dabar esu e, Likantės provincijoje mažo e, miestelio merė. Mano darbo dalis kaip patarėjos taip pat buvo informuoti piliečius, kaip registruotis merijoje ir kaip paskatinti jos registruotis Europos rinkimuose. Ir buvo visai pozityvus atsakas. Tačiau Ispanijoje dalyvavimas Europos rinkimuose kol kas yra e, labai žemas ir būtina apskatinti tokį dalyvavimą. Mano patirtis rodo, kad įstraukimas į vietos politiką e, padėjo piliečiams e, dalyvauti ir prisidėti prie vietos politinio gyvenimo. Ir ypač tiems, kurie įtvyksta į Ispaniją. Deja, per pastaruosius aštuonius metus E, buvo e, pakeistos mano teisės ir aš kaip Britė netekau teisės balsuoti Britanijoje, kadangi jau tai 15 metų trunka. Taigi, todėl aš pradėjau kampaniją tiek Britanijoje ir Europos institucijose, kad būtų apsaugotos šitos teisės. Mano peticija buvo pateikta uh, E, čia, taip pat e, žmogaus teisų teismui ir aš prisidėjau prie tos iniciatyvos, leiskit man balsuoti. Yra ir skirtingi valstybių narių reikalavimai, skirtingi terminai taikomi šioms teisėms. Taigi tokiu būdu atskiriami visi praktiškai jauni piliečiai, kurie galėtų balsuoti. Daugelis pasirašė peticiją, kuri gyvena kitose valstybėse narėse ir um, <clears throat> gyvena su šeimomis ir dėl tos 15 metų taisyklės netenka balsavimo teisės. Taigi Europoje tikrai yra ta uh, gyventojų grupę, kuri naudojasi tokiomis teisėmis, bet e, laisvo judėjimo teisėmis, bet nepakeliama, kad jie negalėtų turėti teisės balsuoti e, rinkimuose. Taigi tokia potencialių e, balsuotojų karta auga ir juolap, kad jie kenčia ir nuo nedarbo tiek sveikatos apsaugos e, srityje, tiek ir kitose srityse jie netenka teisių. Taigi komisija pripažįsta, kad situacija yra nepa, netoleruotina. 2012 metų komisijos ataskaitoje 72 procentai apklaustųjų e, pasisako už pakeitimus šioje srityje. E, ponas Gemesi irgi kalbėjo apie šitą iniciatyvą, leiskite man balsuoti. Dabar neprimtina, kad kai yra e, tie busimieji rinkimai, daugelis negalės balsuoti. Taigi tokių diskriminacinių terminų pašalinimas sugražintų teises tiems žmonėms, kurie yra palikę savo valstybės dėl ekonominių priežasčių, pavyzdžiui, išvykę iš Britanijos. Taigi tokiam šeimoms kaip mano, jie, kurie nori e, išlikti Britais, jie, mes irgi taip pat e, turime saitų su vietos bendruomenė Ispanija. Taigi norime dalyvauti ir vietos e, politiniuose sprendimuose, bet mes neturime tokios teisės. Aš kaip e, vietinės tarybos narė norėčiau dirbti šioje srityje. Tokia kliūtis taip pat neturėtų būti laisvo judėjimo kliūtis. Ir 2012 komisija ėmėsi tyrimo ir tokių teisų neturėjimas buvo jos išvada nepateisinamas. Ir 62 procentai apklaustųjų mane, kad tokios teisės neturėjimas yra negeras dalykas. Taigi aš gavau iš mano rinkėjų e, elektroninį laišką, kurie kalbėjo, kad po 25 metų jie turėtų turėti teisę, gyvenami Ispanijoje, teisę į balsavimą. Mano vyresnioji dukra, kuri negalėjo dalyvauti visose Ispanijos rinkimuose, E, tarsi ją daro antravertę pilietę. Mes turime tą e, judėjimo laisvę, mes turime teisę į švietimą ir kitus dalykus, bet negalime netekti teisės dalyvauti nacionaliniuose rinkimuose, toje šalyje, kur mes mokame mokesčius. Sunku tikėti, kad mes e, kovojame už teises ne Europos Sąjungoje, o negalime užtikrinti teisių Europos piliečiams. Mes, jeigu norime balsuoti Ispanijame, turėjo turėti šią teisę. Aš atmetu tokį sprendimą, kad mes kaip Europos piliečiai turėtume atsisakyti savo pilietybės tam, kad galėtume balsuoti toje šalyje, kur gyvename, kur mokame mokesčius ir siejame savo su ta šalimi ateitį. Mes turėtume pašalinti terminų E, kliūtis. Ir turėtume turėti teisę balsuoti toje šalyje. Europos rinkimuose asmenys turi registruotis ir tai reiškia, kad jie nebalsuoja kitose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, e, tose šalise, kurie gyveno anksčiau, pavyzdžiui, Britanijoje. Tai kaip Europos piliečia, pilietė ir pasinaudojusi laisvų asmenų judėjimu. Aš noriu, kad Europa būtų sėkmingas projektas. Aš kaip Ispanijos rezidentė ir gyventoja matau, kad mes susidurime su tikrai didelėmis problemomis, kad piliečiai tolsta nuo valstybės ir apskritai nebenori dalyvauti jokiuose rinkimuose. Labai svarbu, kad žmonės apskritai dalyvautų rinkimuose, kad jie būtų uh, suinteresuoti, kad jie jaustų tą atsakomybę už Europos parlamento rinkim, rinkimus. Institucijos turi veikti, turi surasti ryšį su um, tais piliečiais. Ir norėčiau pridurti, kad um, peticijos komitetas tikrai vaidina svarbų vaidmenį ir padeda rasti sprendimus daugeliui tūkstančių piliečių, to, tokiems kaip ir aš pati. Uh, Europos piliečių iniciatyva, kaip ir šis, šie klausimai gali prisidėti prie tokios e, sėkmės. Ir šie klausimai pasis, parodė, kad pasisakoma už būtent Europos rinkimų aktyvinimą. Ir iniciatyva e, galėtų būti pervadinta. Neleiskite man balsuoti, bet leiskite mums balsuoti. Ačiū. Thank you very much, uh, eh, Ms. Dėkoju. Jacqueline Koteril, tikrai jūs eh, tarsi ironiškai kalbate, kai apie tą situaciją, kai jūs turite atsisakyti savo pilietybės dėl to, kad galėtumėt balsuoti gyvendama Ispanijoje. Bet kokiu atveju dėkoju už jūsų mm, gyvą pranešimą. Kitas kalbėtojas yra Katrin Kasidžian. Tai yra Paryžiaus Europos koledžo direktoriaus pavaduotoja, kuri mm, Europ, dėsto Europos verslo teisę šiame koledže, o taip pat jinai vadovauja Europos teisės magistratūros studijoms. Taigi, ponė Kasidžian, jums 10 minučių perskaityti pranešimą. Dėkoju pirmininkė, man tikrai džiugu ir didelė garbė dalyvauti šiame, šiuose klausimuose. Norėčiau Jums e, pateikti, na, dvi informacijas. Pirma, dėl vieno tyrimo, kuri neturi jokios statistinės, neturi jokios statistinės reikšmės, aš apklausiau savo uh, studentus prieš vykdama į šios klausimus ir mano studentai teigia, jog mes norėdami sustiprinti Europos pilietybę, o jie beje daugelis yra Europos piliečiai ir teisės specialistai, tai jų manimų būtina supaprastinti, informuoti ir šviesti. Taigi, tai mes prancūziškai galėtume e, pervadinti žodį komunikuoti, nes komunikuoti dažnai e, prancūzų kalboje turi neigiamą prasme. Taigi reikia informuoti, šviesti, nes tai būtent turi e, konkrečią prasme tie žodžiai. Papasakosiu vieną anegdotą. Aš e, skaičiau paskaitas tokiame amfiteatre tuo metu, kur buvo, kada buvo pasiūlytas projektas dėl Europos konstitucijos. Ir aš savo studentams sakiau, štai, tai jūsų programa. Projektas buvo dar nepatvirtintas, bet buvo tas projektas. Ir sakiau jums, kaip jūs norite, darykite, bet turite gauti tą programą. Taigi aš atėjau vieną dieną iš Europos e, svetainės su 300 e, puslapių dokumentu ir taip pat e, atsinešiau visą tos e, konstitucijos projektą ir dar komentarus. Ir su nuordomis, kokia partija pateikė tos komentarus. O tai buvo komunistų partijos komentarų, kuris siūlė balsuoti ne. Taigi, sakiau studentams, imkite ir pasirinkite. Tai yra vienas e, labai nedidelis dokumentas, kuris kainavo, sakykime, 2 eurus. Ir aš per visus metus nešiojausi savo, ant savo, a, savo, tarp savo dokumentų, būtent tą komunistų dokumentą. Taigi, kai pilietis, Europos pilietis gavo šitos konstitucijos projektą dėl referendumo balsavimo, tik savaitę prieš e, balsavimą, tai akivaizdu, kad tai nerimta negalime Europos piliečių paruošti, e, parengti balsavimui tokių rimtų klausimų kaip e, Europos konstitucija. Niekas negali tokio ilgo ir sudėtingo teksto perskaityti ir suvokti. Aš visus metus su savo studentais studijavau šitą milžinišką tekstą, o Europos pilietis per savaitę turėjo su juo susipažinti ir jį suvokti. Nesąmonė. Antras dalykas, apie kurį noriu paminėti. Tai yra siūlymas. Galbūt nereikšmingas, bet mano supratimu tai yra atsakymas e, į nuo šio ryto girdėtus klausimus ir ką beje minėjo mano studentai. Tai yra siūlymas toks, kad visose 27 šalyse tuomet, kai tik Europos pilietis sulaukia balsavimo amžiaus, jam būtų E, išduodama Europos balsuotojo pažymėjimas. Man mintis tokia kilo gavus būtent šį rytą šį, e, šią knygutę. Balsuotojo požiūriu čia nėra jokios iš tiesų informacijos. Mes norėtume, kad, tiksliau aš norėčiau, kad e, būtų patikta informacija, ką reiškia Europos rinkimai. Mes galime skūštis, kad e, dalyvavimas rinkimuose kiekvienais e, kasmet ir kiekvienose rinkimuose mažėja. Bet kol kas neišgirdau jokio pasiūlymo, kaip situaciją gerinti. Taigi, kas šioje e, kortelė, pažymėjime ar knygutėje turėtų būti, figuruoti. Žinoma, tai gali būti nebūtinai kažkokia knygutė, o elektroninė laikmena, pavyzdžiui, USB raktas ar tokio pobūdžio e, daiktas, kurį galėtų naudoti, pavyzdžiui, Europos pilietis, jaunas pilietis, ką tik įgyjęs teisę balsuoti. Taigi, pirmiausia, vienas dalykas, ir man tai jisai kelia problemų, tai yra būdas, kaip mes kreipsimės, kaip mes šnekėsime ir pristatysime, kas yra Europos partijos ir koks yra ryšys tarp Europos partijų ir nacionalinių partijų. Nes, pavyzdžiui, kai mm, šalyje daug labiau balsuojama už kokią nors partiją, tai dažnai nesuprantama, kaip ta partija atstovauja šalį Europos parlamente. Taigi koks ryšys? Tai turime paaiškinti. Antra, mes turime suteikti daugiau informacijos apie Europos parlamento galias. Man atrodo, parlamentas kenčia dėl to, jog kai buvo kuriame Europos bendryje, Europos parlamentas kol kas dar iš vis nebuvo sugalvotas ir neturėjo jokių galių. Taigi yra tarsi tęsiama ta istorinė tradicija ir piliečiai mano, kad Europos parlamentas vaidmens apskritai nevaidina. Taigi, čia turėtų būti informacija, kokios yra parlamento galios. Taip jis balsuoja dėl teisės aktų, bet ką tai reiškia piliečiams, ypač tiems, kurie yra neinformuoti, e, tai nedaug ką te pasako. Turime pateikti konkrečius pavyzdžius. Trečia. Toje laikmena turėtų būti ir informacija a, išlyginamosios teisės. Kitaip sakant, turėtų būti parodyta, kaip 27 valstybėse narėse vyksta balsavimas, kokios yra rinkimų kampanijos, kokios yra rinkimų dienos, na, užtektų 3-4 puslapių paaiškinti, kaip valstybės narėse rengiami Europos rinkimai. Aš ir pati šneku apie savo valstybę. Jūs galbūt manote, kad aš esu gerai informuota, bet jeigu paklaustumėte, tai kaip rinkimai rengiami Ispanijoje ar Danijoje ar Džiojo Britanijoje, tai tikrai nepajėgčiau atsakyti tą klausimą. Ketvirtas dalykas, ar jau penktas, jau nebeatsimenu, kiek čia aš tų pateikiau pasiūlymų. Tame USB rakte tas jaunasis Europos pilietis netrukus galėsintis balsuoti, galėtų, e, pavyzdžiui, įvesti savo gyvenamąją vietą ir automatiškai turėtų e, rasti savo Europos parlamento nario vardą. Tai yra žmogų, kuris jam atstovauja. Bent jau taip e, turėtų vykti ir taip yra, yra Prancūzija. Ir taigi tokia galimybė turėtų būti. Ir galiausiai dar viena informacija, tai jau turbūt paskutinė. Čia aš pabirai dėstau savo mintis, aišku. Manyčiau, kad turėtume paaiškinti, kas yra ES piliečio teisės, ką reiškia balsuoti Europos parlamentui, parlamento rinkimuose ir kokios yra prievolės. Nebeturėtume manyti, kad ES, kaip kažkas pastebėjo, yra tik tai prekybos centras, kuriame turime tik tai teises, bet neturime įsipareigojimų prievolių. Turėtume pabrėžti ir tas atsakomybės, kad ta ES, kuri yra visų mūsų, veiktų sklandžiai. Ačiū. Dėkuoju. Aš. Jūs tikrai minėjote apie tą informavimą, supaprastinimą ir švietimą, taip pat kalbėjote apie rinkimus ir kitus dalykus. Taigi ačiū labai poniai Kasidžian Dabar kitas mūsų svečias - Romano Subjoto Bruselio ir Londono advokatūros advokatas. Advokatas Anglijoje ir Velse. Taip pat jis yra teisininkas Dėkui. Tiesą sakant, teko man neseniai bendrauti su Junktinės karalystės apeliacinio teismo teisėjais, kurie nesuprato to, ką aš norėjau pasakyti ir e, nusprendė bylą ne mūsų naudai. Eina kalba apie vieną iš e, Britanijos piliečių, kuris gyvena Ispanijoje. E, teisės e, ir apie tai, kad e, tokie piliečiai e, gali prarasti prarasti teisę balsuoti rinkimuose Didžiojoje Britanijoje. Tai remiasi vienu iš 1985 metų įstatymų. Ir tai yra keista, kadangi tie Britai, kurie dirba E, Britanijos atstovybėse arba British Council e, atstovybėse užsienyje tokios teisės nepraranda. Ir tokie veiksmai yra visiškai neteisėti. 1985 e, metais E, balsavimo teisė buvo prarandama iš karto. Paskui atsirado penkių metų laikotarpis ir tada kažkas vyriausybėje nusprendė, kad tas laikotarpis 20 metų, paskui atėjo į valdžią konservatoriai ir dabar nusprendė, kad terminas bus 15 metų. Kai mane kreipėsi tas Britanijos pilietis, ponas Prestonas, aš pagalvojau, tai labai aiškus įstatymo pažeidimas, aš paskui pasižiūrėjau į Europos žmogaus teisų teismo jurisprudencija. Ir nuo 96 metų šitas teismas yra labai aiškiai išsisakęs, kad ES piliečiams atimti teisę balsuoti rinkimuose savo šalyje, nepaisant to, kokios sąsajos lieka su ta uh, jo šalyje, kad toks teisės atimimas yra žmogaus teisų pažeidimas. E, galbūt jie gyvena Briuselėje, kiekvieną savaitgalį grįžta į Junktinę karalystę, e, jie galbūt kiekvieną dieną perka Junktinės karalystės laikraščius, stebi, kas ten vyksta, bet nepaisant to vis tiek praranda teisę balsuoti. Ir e, iš tikrųjų būtų gerai, jeigu Strasbūro teisme pagaliau išgirstume rimtų sprendimų, bent jau dėl balsavimo teisų. Kaip e, ir visi Europos teisės e, žinovai žino, ES egzistuoja pagrindinė teisė laisvai judėti po ES. Kitaip sakant, jūs galite judėti ir už tai nebūti baudžiami. Kokia bausmė atsiranda Šiuo atveju praradimas teisės balsuoti. Ar tai nėra bausmė? Ne, Junktinės karalystės teisėjai taip negalvoja. Jie sako, teisė balsuoti nėra jau tokia svarbi. Jeigu jūs ją prarandate, tai, tai nepaveikia jūsų teisės laisvai judėti. Bet jie ignoruoja vieną iš pagrindinių ES teisės principų. Tai yra, kad laisvo judėjimo varžymas yra varžymas, net jeigu tai yra deminimis ribojimas. Bet kokia sankcija, koks būtų jos poveikis, riboja laisvą judėjimą. 45 e, straipsnis e, ir 20, 200 e, ir 21 sankcijas Lebono sutartyje numato laisvą žmonių teisę judėti. Taigi situacija labai aiški. Tai yra sankcija, nėra jokios deminimis išlygos ir tada jau vyriausybei tenka pagrysti savo sankcijas. Reikia įrodyti, kad yra siekiama kažkokio neteisėto tikslo ir kad uh, E, kad yra kažkoks teisėtas tikslas ir kad vyriausybė taiko proporcingas priemonės tam teisėtam tikslui pasiekti. Taigi, jeigu vienas iš pagrindinių sąjungos tikslų yra e, sukurti kuo artimesnę e, Europą, tai sankcijos prieš pilietį, kuris išvažiuoja iš savo šalies ir praranda uh, teisę balsuoti yra nekas kita kaip visiškas skandalas. Bet niekas apie tai nekalba, nei vienas Junktinės karalystės laikraštis apie šią bylą nepranešė. Tai tikrai skandalas. Tarkime, kad e, tai yra iš tikrųjų teisėtas tikslas. Ir Junktinė karalystė sako, jeigu jūs išvažiuojate iš Junktinės karalystės, jūs prarandate sąsają su Junktinės karalystės reikalais. E, 76 metais dėl to buvo kreiptasi į e, žmogaus teisų teismą. Ir tada teismas pasakė, na, neįmanoma iš tikrųjų gauti laikrašių, negalite žinoti, kas vyksta jūsų gimtojai e, valstybei, nėra tiesioginės komunikacijos ir taip toliau. Ir e, būtent šitais argumentais buvo formuluojamas atsakymas Na gerai, jeigu mes ir pralaimėsime e, savo argumentą dėl e, teisėto tikslo nebuvimo, kas tada pasakytina apie proporcingumo principą? E, ar iš tikrųjų pats mažiausiai ribojantis būdas apriboti piliečių teisę, kada jisai išvažiuoja, yra užtikrinti, kad jau kitą dieną, kada jis išvažiuoja, nebegali nebegali balsuoti. Kodėlgi taip yra, juk Junktinės karalystės e, pilietis gali užsiregistruoti Briuselėje, Junktinės karalystės atstovybėje, kad jis nori balsuoti. Balsavimo teisė yra aktyvi teisė. Žmogui reikia iš tikrųjų keltis nuo sofos ir padaryti tam tikrų pastangų ir užsiregistruoti. Taip, tai gali būti nemalonu, bet žmonės turi um, aktyvę teisę ne tik registruotis, bet ir dalyvauti rinkimuose. Tai būtų natūralus filtras, kuris e, atskirtų tuos Junktinės karalystės piliečius, kurie nenori e, balsuoti ir tokiu būdu tą teisę praranda, ir tuos, kurie nori balsuoti. Bet Junktinės karalystės teisė pasiekia visiškai priešingą rezultatą. Atima uh, teisė balsuoti tiems, kurie nori ir visiškai nekreipia dėmesio į tuos, kurie apskritai nenori balsuoti. Tad argumentai labai paprasti. Tikslas buvo bent jau pasiekti, kad e, Junktinės karalystės teisėjai suprastų mūsų argumentus arba bent jau kreiptųsi į žmogaus teisų teismą. Bet we have lost before the Court of Appeal. Atsiprašau kreiptis į Luksemburgo teismą, bet mes bylą pralaimėjome, pralaimėjome apeliaciją ir jeigu aukščiausiasis Junktinės karalystės teismas nesuteiks mums apeliacijos teisės, tai bus e, bylos e, pabaiga ir mes e, būsime pralaimėję bylą dėl Junktinės karalystės piliečio balsavimo teisės panaikinimo. E, e, ši byla leido man susipažinti su kiekviena e, šio proceso stadija. E, mes bandėme, kad būtų e, teisinė peržiūra atlikta, mums tokios teisės nebuvo suteikta. E, E, teisėjas rūpjūtį, sėdėdamas e, šezlongę savo sode, nusprendė, kad ES sutartis leidžia piliečiui balsuoti Junktinėje karalystėje per parlamento rinkimus. E, bet mes argumentavome visai ne apie tai, mes sakėme, kad išvažiavus prarandama teisė balsuoti. Tad e, ko, e, teisėjas Smitinas e, galų gale leido mums pasinaudoti teisminę peržiūrą ir mes kreipiamės į aukštesnį teismą. Mūsų byla buvo išklausyta, tada kreipiamės į apeliacijos teismą, ten pralaimėjome. Ir tada paprašėme, kad galėtume apeliuoti aukščiausiame teisme. Dabar e, tos teisės taip pat negavome ir dabar esame proceso galutinėje stadijoje, kada kovojame už teisę, už apeliacijos teisę aukščiausiame teisme. Tad e, štai kokioje tikrovėje mes gyvename. Sudėmės išklausiau jūsų prezentacijų e, šioje srityje yra 40 metų senumo precedentų teisė. E, ir šie sprendimai be jokios abejonės yra didžiai politizuoti. E, Europos komisija yra padariusi savo pareiškimų ir e, jų esmė yra, kad balsavimo teisė nėra ES teisės subjektas. E, Aš e, raginčiau komisiją vis tik e, parengti kažkokį pasiūlymą čia. E, Penkias dienas, po to, kai man sukako 18 metų, aš 90, 79 metais vieną kartą tik tai balsavau. Balsavau Britų parlamento rinkimuose, o nuo to laiko gyvenu užsienyje. Dėkoju. Pone Subjoto, iš tikrųjų, regis e, šita problema yra labai sudėtinga ir tikriausiai reikėtų tolesnių diskusijų šio klausimu. O dabar norėčiau suteikti žodį poniai Adamo. Ji yra Europos komisijos Teisingumo generalinio direktorato pilietybės ir laisvo piliečių judėjimo skyriaus vedėja, ponė Hera Adamo. Dėkuoju, pirmininkė. E, esu paskutinė prelegentė, tad e, turiu ir tam tikrų privalumų, nes galiu pasinaudoti anksčiau kalbėjusiųjų mintimis. Ir pabandysiu Jums e, papasakoti apie komisijos vaidmenį visame šiame dalyke. Kaip e, ponė Maconiai e, savo pasisakymę pabrėžė, Lisabonos sutartis sustiprino Europos parlamento bei Europos piliečių teisės. E, Taigi politinis dalyvavimas, kuris dabar yra sustiprintas, numato dešimtajame straip, numatytas dešimtajame sutarties straipsnėje, kur kalbama apie politinį piliečių dalyvavimą. Komisija prisidėjo prie diskusijos šiuo klausimu, parengusi 2010 metais pilietybės ataskaitą, kur kalbama apie tam tikrus barjerus, uh, ir galimus e, problemus, kuriomis susiduria piliečiai sprendimus. Kai kalbame apie piliečių teisės, taip pat ir jų kaip politikos veikėjų teisės. E, ten mes daug kalbame apie informavimą, apie e, įgyvendimo dalykus ir apie pagrindinius institucinius veikėjus. Jeigu pradėsime nuo informacijos, tai e, šio klausimo proga mes paskelbėme pranešimą spaudai apie Eurobarometro pastarojo laiko tyrimus, kad galėtume suvokti, kurią kryptimį turėtume toliau eiti. Ir iš tikrųjų paaiškėjo, kad vien tik tai trečdalis e, ES piliečių gerai informuoti apie savo teisės. Bet gera žinia tai, kad du trečdaliai jų žino, kad jie gali balsuoti ir kandidatuoti vietos ir Europos parlamento rinkimuose, kai gyvena kitoje valstybėje narėje. Taigi tai teigiamas dalykas. Antra vertus, e, iš mūsų nesenų ataskaitų jums taip pat aišku, kad e, šitos, šita tendencija toli gražu neina ranka rankon su aktyvesniu rinkėjų dalyvavimu tiek parlamento, tiek vietos rinkimuose. Vadinasi, dar daug ką reikia nuveikti. Ką dar mes veikiame? informacijos ir piliečių švietimo veiklą, per Europos piliečių programą, e, pagrindinių teisų ir pilietybės programą. Ir šiais metais e, komisija iš tikrųjų pasiūlė 2013 pavadinti ES pilietybės metais. E, manome, kad tai buvo geras sprendimas, jau esame 2013 metais ir tikrai E, esame įstikinę, kad būtina e, infu, užtikrinti geresnį ES piliečių informatumą. Pereitais metais surengėme viešasias konsultacijas, per kurias surinkome kai kurias iš tų idėjų, į kurias atsižvelgsime savo a, naujajame pranešime apie Europos pilietybę, kurį paskelbsime gegužės 9 dieną. A, e, Mes ypač akcentuojame e, būtinybę institucijoms e, nusileisti iki vietos lygmens. Ir dabar stengiamės e, per savo susitikimus su vietos valdžios atstovais išgirsti plačiąją nuomonę apie tai, ką žmonės galvoja apie pilietybės klausimas. Antrasis elementas, e, kuris mums yra svarbus, yra įgyvendinimas. E, kaip sutarčių saugotojai, čia mes komisija vaidiname ypatingą vaidmenį, kai kalbame apie galimybę piliečiams balsuoti e, Europos ir vietos rinkimuose, kada jie gyvena kitoje valstybėje, mes esame įvardinę visą virtinę problemų, kai kuriuose uh, valstybėse narėse, kai yra keliamas papildomas sąlygos, norint užsiregistruoti. E, kai kurios valstybės narės bando e, gyvenimo kriterijų e, įrašyti, apribojant teisę balsuoti, reikalauja nacionalinės tapatybės kortelės ir įveda kitų apribojimų. Jie yra nedideli, bet jie labai konkrečiai veikia e, piliečių teisės. Mes kėlėme tas problemas su valstybėmis narėmis ir matome, kad jos yra sprendžiamas. Toliau kalbant apie įgyvendinimą, ką toliau darome? Mes e, pamatėme, kad e, kai kurie Valstybėse narise gyvenantis e, kitų valstybių narių piliečiai susiduria su sunkumais e, įkurdami politinės partijas ar kitas platformas. Taigi jiems atimama galimybė e, e, įsijungti į politinės partijas, taip kad tos šalies gyventojams e, mes manome, kad tai yra nekas kita kaip diskriminacija ir pradėjome dialogą su valstybėmis narėmis tuo klausimu. Tas dialogas tęsiasi. E, A, a, e, trečias rytis, konkretus veiksmai, a, e, mes žinome, kad komisija, kai to prireikia, e, teikia pasiūlymus dėl a, teisės aktų. Mes pereitais metais patiekėme iniciatyvų dėl procedūrų supaprastimo, kuomet ES piliečiai nori kandidatuoti vietos rinkimuose. Ir reikia pasakyti, kad 8 iš 10 žmonių e, būtų linkę balsuoti, jeigu jie daugiau žinotų apie kandidatų ir partijų programas ir ketinimus. Ir e, iš tikrųjų ta mintis e, sustiprina anksčiau kalbėjusiųjų mintis. E, aš sveikinu e, iniciatyvą e, surenkti tikrą Europos parlamento rinkimų kampaniją valstybėse narėse, bet žinoma, politinės partijos e, niekada nepasieks sėkmės, jeigu jos nedirbs drauge su vietos valdžia, su nacionalinė valdžia ir nacionalinėmis politinėmis partijomis. Ta mintį iš kitų kalbėtojų taip pat girdėjome. Taip pat e, ponas Gemezis sakė, kad e, reikia akcentuoti vietos valdžios ypatingai svarbu vaidmenį. E, regionų komitetas prieš dešimt dienų patvirtino savo nuomenę apie politinį dalyvavimą. Ten yra gerų idėjų ir reikia į tą nuomonę įsigilinti. Dėl pilietybės teisių panaikinimo, dėl balsavimo teisių e, panaikinimo, e, e, nemanau, kad ta diskusija, kuri vyksta, greitai nutils. Europos teisingumo teismas vis dar tebe egzistuoja. Iš tikrųjų, ir praeitie, ir netgi dabar komisija sako, kad nacionalinių rinkimų organizavimas yra valstybių narių atsakomybė, tai yra faktas, bet mes taip pat sakome, kad jeigu piliečiai negali mm, dalyvauti renkant valstybės narės vyriausybę, tai tada e, jiems nėra atstovaujama ministrų taryboje. Kitaip sakant, jie negali pilnai dalyvauti demokratinėme sąjungos gyvenime. Taigi e, tai e, yra teisė, kuri labai artimai susijusi su laisvo įdėjimo teisė. Dėkoju. Sako pirmininkė, noriu dabar suteikti žodį ponui Hafner, e, konstitucinių reikalų komiteto narį. Jis tris dešimtmečius aktyviai dirbo įvairiose nevyriausybinėse organizacijose ir e, prisidėjo prie piliečių iniciatyvų. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Taip pat iš savo pusės noriu pasveikinti visus dalyvaujančius šiuose klausimuose. Taigi, kadangi, na, man teko kalbėti, apsikalbėti vienam iš paskutinių pamėginsiu šiek tiek plačiau pažvelgti problemą. Mes rengiame šios klausimus tokiu laikotarpiu, kada Europa iš dalies e, išgyvena tam tikrą sujudimą. Iš tikrųjų vyksta masinės demonstracijos, piliečiai išeina į gatves ir viso to dalis taip pat yra e, jausmas, jog piliečių balsas per mažai reiškia Europos politikoje. Tiesą sakant, aš pradėjau anglų kalbą, tačiau jums leidus tęsiu vokiškai. Aš tikiuosi, kad e, jūs man atleisite. Man bus lengviau kalbėti, o mūsų puikiai vertėjai tiesiog galės padirbėti tą progą. Iš tikrųjų, man kelia didelį nerimą Europos demokratijos būklę, kadangi atrodo, kad pernelyg dažnai mes uh, daugiausiai dėmesio skiriame savo vidaus reikalams, tarp instituciniam problemam ir nelabai bematome, kaip mūsų žmonės suvokia iš šalies. O kada iš šalies žvelgi į vidų, panašu, kad daugelis dalykų, kurie čia nagrinėjami, E, galbūt yra europinio ligmens, ne nacionalinio ligmens, taip, tai nėra blogai, tačiau Europos piliečiams sudaro įspūdis, kad jie neturi galimybių dalyvauti, nėra įtraukiami į tą sprendimų priimimo procesą europinėme ligmenyje ir be abejo tai sukelia kritikos. Galėtume panagrinėti keletą pavyzdžių iš to, ką mes darome. Na, pavyzdžiui, kad ir įstatymai dėl balsavimo teisės. Mes išgirdome, kad daugelis Europos piliečių nebegali balsuoti, kadangi jie persikėlė į kitą um, valstybę ir tarsi prasmego kažkokio tai juodojų skiliai. E, taigi labai svarbu užtikrinti, jog bet kuris ES pilietis galėtų tinkamai pasinaudoti balsavimo teisę. Rinkimų teisę. Toliau, jeigu kalbame apie rinkimų teisę, apie įstatymus dėl rinkimų, tai Europos piliečiai turi matyti aiškę sąsąją tarp to, kaip jie pasirinko balsuoti ir toliau kokia europinė politika vykdoma. E, jeigu tai bus, tai tada be abejo per kitus europinius e, rinkimus, Europos parlamento rinkimus galėsime pateikti aiškias kandidatūras, aiškias nominacijas e, būsimų kandidatų, tam kažkas nepirktų kadės maišė, taip sakant. Nes kartais iš tikrųjų nutinka taip, kad jūs net nežinojote, jog tam tikras asmuo e, apskritai buvo keliamas kandidatu, o po to jisai kaip ir jūs atstovauja. Taigi aš manau labai svarbu būtų parodyti žmonėms sąsajas tarp jų balsavimo, tarp jų pasirinkimo ir vėliau rezultatų, kurie matomi. Be abejo, dėl to būtų labai svarbu taip pat aiškiau apibūdinti ir Europos politinės partijas. Čia irgi reikia primti gana fundamentalų sprendimą, mes galime um, panaudoti šį mechanizmą kad, tam, kad apribotumėm konkurenciją, nes E, be abejo, galima pasirinkti tokį kelią, kada leidžiama dalyvauti Europinius rinkimuose tik tais politinės partijas, kurios atstovavimas nacionaliniuose parlamentuose, tačiau tokiu atveju naujoms politinėms grupėms, naujoms politinėms partijoms e, užkėtamas kelias patekti Europos parlamentą. O juk e, turėtumėm turbūt sudaryti sąlygas, e, kad ir tokiam politiniams naujokams patekti Europinį parlamentą, tam, kad jie galėtų ginti savo rinkėjų, savo vietos bendruomenį interesus. E, E, vėlgi, jeigu kalbame apie Europinės politinės partijas, jeigu jos norėtų iš tikrųjų išlaikyti tokį savo statusą, tai be abejo, jos turi laikytis tam tikrų vidinių principų, vidinių elementų. Mes gal, negalime sutaikyti situaciją, kada um, šio parlamento nariai tampa europarlamentarais, kada piliečiai visiškai už juos nėra balsavę. E, iš e, tikrųjų, mechanizmas turi būti demokratinis, kadangi jeigu tam tikros politinės partijos, kadangi dabar tiesiog kai kada politinių partijų vadovai deleguoja savo partijų narus į Europos parlamentą. Aš manau, kad visi, kurie išrinkiami Europos parlamentą, turėtų būti demokratiškai nominuoti, iškelti kandidatais ir už juos turi prabalsuoti piliečiai. Ir niekas neturėtų patekti į e, Europos parlamentą be e, aiškaus piliečių pritarimo. Uh, E, tai leistų iš esmės sustiprinti demokratiją. E, na, o šiaip jau e, be abejo, tam tikros pilietinės iniciatyvos leido jau ir dabar išspręsti nemažai problemų, padinti skaidrumą Europos komisijai irgi pasiekė nemažų laimėjimų, tačiau mes praktikoje matome, kad vis dar nemažai biurokratinių kliučių tebelieka ir daug gražių iniciatyvų tiesiog uždūsta šituose spastuose. E, pavyzdžiui, e, buvo kalbama apie galimą e, internetinį piliečių informavimą ir vėlgi buvo sakoma, kad trūksta tam lėšų, trūksta galimybių, trūksta techninių pajėgumų. Na, aš manau, kad peticijų komitetas iš tikrųjų turėtų tai e, imsis tokio priemonių, kad būtų sėkmingai gyventa ta pilietinė iniciatyva. Tam nepakanka vien tik tai komisijos rašto, kuris būtų galtinis rezultatas. Mes turime surinkti aiškius klausimus, aiškius svarstymus ir tai be abejo leis suprintėti prie piliečių. E, na ir paskutinis pastebėjimas jums leidus, jeigu vertinsime esamą patį, kartais galbūt iš piliečių reikalavim per daug. Um, mes daugelį dalykų sprendžiame technokratiškai, tai yra iš, nuleidžiame iš viršaus į apačią. Manau, kad atėjo metas um, sudaryti galimybę piliečiams taip pat aktyviai dalyvauti, kad jų balsas būtų girdimas tose viršūnėse. E, būtent tokio tipo rinkimai galėtų užtikrinti stabilumą ir solidarumą Europoje. E, galbūt tai leistų demokratiškiau formuoti ir ES biudžetą ir apskritai suteiktų piliečiams jausmą, jog jie tikrai demokratiškai dalyvauja Europos valdyme. E, konstitucijoje yra sąrašas daugelio nuostabių dalykų, mes turime 11 straipsnį daugelį kitų. E, Tačiau dabar labai svarbu užtikrinti realų didesnį, platesnį piliečių įtraukimą į tai, kaip e, kuriama Europa, kurioje kryptim vyksta šis procesas. Mes turime leisti savo piliečiams tarti galtinį žodį, jeigu norime, kad ta pakistoji sutartis tikrai įsigaliotų. Labai ačiū Jums už Jūsų e, naudingą indėlį. Dabar pradėsime e, pasisakymų ratą pradėsime nuo Europos parlamentų ir vėliau steiksime žodį pat kitiems dalyviams, jeigu laikas leis. Dar kartą noriu pasakyti, kad tam, kad kuo daugiau žmonių galėtų pasakyti, mes apribosime pasakymą laiką dviem minutėmis. Taigi, klauskite pranešėjų, išsakyti savo nuomonę ir panašiai. E, keltas parlamentarų paprašė žodžio, pirmiausiai ponia Kolaska Babinska. Po to ponas Andrew Duff ir ponas Kapa. Uh, Labai ačiū. Dvi minutės primenu, sako pirmininkė. Aš manau, kad labai svarbu informuoti piliečius, kaip veikia parlamentas ir taip toliau. E, taigi, man įdomu ir, sakyčiau, klausimas adresuotas visiems legendams. Kaip jūs įvertinate e, Europos parlamento informacinių biurų darbą, kadangi, kaip žinote, parlamentas turi visą tinklą informacijos biurų veikiančių įvairiose valstybėse ir būtent jie turėtų būti atsakingi už tai, kaip piliečiai būtų informuoti apie tai, kaip parlamentas veikia, kaip jis dirba. Ir manau dabar turėtumėm išsakyti savo pageidavimus, e, galbūt pamastyti apie tai, kaip suteikti dinamizmo jų veiklai, galbūt kokios konkrečios veiklos mes tikimės iš jų, e, ypatingai artėjant e, kitiems metams ir Europos parlamento rinkimams. Taigi, kaip būtų galima panaudoti tą biurų tinklą ir ką mes iš parlamento pusės galėtumėm e, padaryti, kad jų darbas būtų vaisingesnis. Na ir dar pridursiu, kad manau, kad geriau būtų, jog um, tokie pavyzdžiai kaip aktas, sakysim, iš tikrųjų būtų geriau nušviesti piliečiams e, ir e, kad piliečiai suprastų parlamento vaidmenį. Ta būtų galima padaryti kiek veiksmingiau, negu vien tik tai išleidžiant bukletų. E, ačiū. Aš esu parlamento pranešėjas rinkimų reformos klausimų ir labai tikiuosi, jog man bus leista šiek tiek ilgiau pasakyti, kad paaiškinčiau uh, su kokiamis teisinėmis ir politinėmis problemomis mums tenka susidurti, kada norime modernizuoti savo instituciją. Kaip e, daugelis iš jūsų turbūt e, žinote, mes, arba bent jau aš tikrai savo komitete, e, konstitucinių reikalų komitete, mėginau 2014 metų rinkimams iš tikrųjų E, sukurti galimybę, jog 25 Europos parlamento nariai būtų renkami iš tarp valstybinio arba tarp nacionalinio sąrašo, tai yra visuotinės Europos rinkimuose. E, kad nebūtų tai siejama su e, vien tik tai Europos politinėms partijomis, o kad tai veiktų kaip savaškas katalizatorius, kuris priverstų Europos politinės partijas vykdyti tikrą deramą europinio masto rinkiminę kampaniją. Deja, parlamento dauguma pasipriešino šią iniciatyvai, daugiausiai Europos e, socialistų partija, kurią aš tikiuosi vis dar čia atstovauju, e, bent jau vienas iš atstovų ir taip pat e, Europos liaudės partija, kurios atstovai dėja išėjo iš ten. Būtent jie pasipriešino tokiai naujai rinkimų tvarkai. Tai būtų vienas pastebėjimas. reikia konstatuoti, kad e, yra didžiulis vidinis pasipriešinimas reformoms. Toliau, dėl balsavimo arba rinkimų teisės pratesimo, išplėtimo, taip pat ir piliečiams, kurie gyvena užsienyje, e, kaip e, subieto skundėsi. Aš esu siūlęs, kad parlamentas inicijuotų ataskaitos parengimą ir būtų e, veikiama vadovantis plačiau negu 25-ųjų Europos Sąjungos teigimo sutarties e, straipsnių, e, kad būtų pasirinkta taip pat ir 22 straipsnio antrąją dalimi. E, ir šiuo atveju valstybės narės reikėtų priversti koordinuotai sureaguoti būtent tą problemą, kuri čia buvo iškelta. Tai yra, reikėtų užtikrinti, kad niekas Europoje neprarastų teisės balsuoti nacionalinio parlamento rinkimuose. Aš labai tikiuosi, kad netrukus mes sulauksime pagalbos šiame darbe, kadangi Europos Sąjunga dabar kaip tik tai nori prisijungti prie ES žmogaus e, teismo, tai yra noriu tapti jo nare ir vienas iš straipsnių ten būtent teigia, čia e, teismo hardija, kad e, žmonės turi turėti neribojamą saviriškos laisvę teisėkuros procese. Na, kalbant apie šitą Europos siekį, Europos Sąjungos siekį prisijungti prie Europos e, žmogus uh, teisų teismo uh, hartijos, reikėtų taip pat kaip dėmesį į uh, Europos teisingumo teismo uh, sprendimus. Um, buvo konstatuota, kad gali būti tam tikras sąsaja tarp uh, jurisprudencijos reglamentuojančios e, e, laisvės menų judėjimą ir galimybės Europos piliečiams tiesiogiai kreiptis į žmogaus teisų teismą. E, taigi esame tam tikrų vilčių, kita vertus. Spaudimas prieš, nukreiptas prieš šias reformas savačkai sustiprėjo dabar, kai tarsi jau matome tam tikrą viltį e, ištrūkti iš šitos e, aklavietės, e, kurion, sakyčiau, įsmukome atsitiktinai, nie, niekieno piktos valios čia kaip ir nebuvo, bet vis dėlto rezultatas yra gana tragiškas. Ir aš manau, kad visai turime užtikrinti, jog nacionalinė demokratija galėtų klestėti. Ačiū. Pointas toliau panas Kapacolko. Ačiū, man gaila, kad panas Lopes išvyko, kadangi jisai tik ką kalbėjo, jog reikėtų daugiau šnekėti apie bendra europinius reikalus, o ne nacionalinius reikalus. Ir ne tik tai per rinkimus, ne tik tai rinkimų metais, bet ir apskritai, kadangi elektoratas ir tai žmonės, su kuriais mes sutinkame, paprastai kelia klausimus būtent apie vietinius klausimus, vietinės problemas. Taigi aš manyčiau, kad ir tos vietinės problemas laikytinos e, būtent europinėmis problemas. Aš šiandieną kalbėjau su įvairiais žmonėm ir e, labai dažnai išgirstu atsakymų, kad na, tai yra nacionalinė valstybės problema. E, tokie dalykai, tokios problemos kaip, sakykime, kad žmonės praranda pilietybę, patiria tam tikrą diskriminaciją, kadangi jų seneliai, sakykime, pralaimėjo karą ir dėl to jie negali atgauti tam tikrus nusavybės vienoje ar kitoje teritorijoje ir panašiai žmonės ir diskriminuojami dėl to, kad jie negali mm, naudoti, sakysim, kažkokiu tai, kažkokios tai simbolikos ar kažkokių rašmenų, kadangi vietoj to įsisteigė kita valstybė ir, ir įsigaliojo nauja tvarka labai dažnai visą tai priskiriama vietiniam problemam. Tačiau juk ES yra daugiau negu vien tik ekonominė sąjunga. Tai kodėlgi negalima užtikrinti tam tikros iniciatyvos teisės e, e siekiant apginti e, piliečių teisės, na, kad ir Romų pavyzdys, tai yra apskaitai tauta be savoškas konkrečios biršos pilietybės, nors jų yra 500 tūkstančių. E, E, taigi, iš tikrųjų, aš manau, kad e, vertėtų daugiau dėmesio skirti būtent tom vietiniam problemom, nes krajot kažkur padebesiuose, nespręstų problemų, kurios yra labai toli nuo piliečių. Pavyzdžiui, buvo kalbama. Kodėl, sakysime, Europos, rytų Europos e, ūkininkai gauna tik tai pusę tų išmokų, kurias gauna vakarų Europos e, ūkininkai. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ar esama dar parlamento narių, kurie norėtų užduoti kokių klausimų? E, aš sulaukiu dviejų klausimų per Twitterį. Pirmiausiai, ar Europos parlamentas e, galėtų, kaip nors, buvo e, tie pribojimus, kuris kelia Hartijos 51 straipsnis. Ir kitas, ar jūs esate pasirengę užtikrinti mobilių, tai yra keliaujančių ES piliečių balsavimo teisę e, savo gyvenamoje vietoje. Na, aš pamiršau sakyti, vėlgi, e, aš esu pranešėję dėl ES piliečių metų ir mano, man, man belieka tik konstatuoti, kad e, iš tikrųjų mano pačios valstybėje Kiprė yra tam tikrų apribojimų piliečiams gyventi arba balsuoti. E, E, ko, ką aš dar galiu pridurti? Be abejo, e, visi ES piliečiai turėtų kovoti, parodyti tam tikrą solidarumą. E, na, pavyzdžiui, mano pačios gimtinėje dėl Turkijos okupacijos daugelis piliečių negali pasinaudoti savo teisėmis laisvėmis. laisvėmis E, yra iš tikrųjų labai daug e, klausimų, kuriuos būtų galima dar užduoti, tačiau laikom beveik nebeturime, nes ponė Vien Reding netrukus e, pasirodys, taigi aš suteiksiu dabar galimybę mūsų prelegentams pamėginti atsakyti bent jau tos klausimus, kurie buvo užduoti iš auditorijos. Nežinau, kam turėčiau steigti žodį pirmiausiai, tačiau turite kalbėti tikrai labai trumpai, kad ponė Masonė jau atvyko. Ir kadangi ponė Matsonė, o taip pat ir ponė Redink netrukus turės e, rengti spaudos konferenciją, tai e, mes tęsime darbą po spaudos konferencijos ir tada jau išklausysime klausimų iš salės. Dėl to aš raginu jūsų neįsiskirsyti, e, po ponios Redings pranešimo vėlgi galėsite pasisakyti. Dėkuoju pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai, galiu tik tai pasakyti, kad apgailestauju, kad šiuose debatuose. Mums nėra progos e, padiskutuoti su e, šioje salėje esančiais dalyviais, nes e, tikrai jie gali užduoti labai gerų klausimų. Dabar dėl piliečių teisų. Aš, dovanokite, turėsiu netrukus išeiti. Taigi, piliečiai turi susigražinti tam tikras teisės ir yra naujų teisų klausimas. Tai yra svarbi diskusija, vykstanti daugelį šalių, vis tokių šalių daugėja, nes piliečių balsavimo teisės išsaugojimas e, balsavimo nacionaliniuose rinkimuose piliečiams, kurie gyvena kitose valstybėse narėse, bet taip pat e, ir galimybę kandidatuoti tiems piliečiams, kurie gyvena užsienyje, e, kandidatuoti nacionaliniuose rinkimuose. Tai yra diskusija, kuri galėtų būti plėtojama toje Europoje, kurioje piliečiai dėl įvairiausių priežasčių palieka savo šalis. Kitas į priežastis yra geros, kitas į blogos, tai yra ekonominė krizė, bet kokiu atveju reikia suteikti užtikrinti teises primančioje šalyje, bet ir kilmės šalyje. Dabar dėl 2014 rinkimų. Dažnai buvo kalbama apie prastą dalyvavimo lygį rinkimuose. Taip konstatuojama, kad tai apgalės tautina padėtis, nes nacionaliniai rinkimai tarsi tampa svarbesni ir politikai patys turėtų kritiškai vertinti situaciją ir 14 e, metais e, daugiau kalbėti Europos klausimais. Nes kol kas e, Europos tema nuslysta į užribį. Žinoma, valdžioje esančios šalis valdžioje esančios partijos kitaip vertina situaciją ir Mes manome tikrai, kad e, tokie rinkimai labai svarbus Europos piliečiams. Situacija Europoje tikrai sudėtinga, jinai dar nepasibaigė, krizė nesiliovė ir e, būtina kalbėti apie augimą, apie jaunų piliečių užimtumą, apie demokratinės teisės valstybėse narėse. Yra tiek daug svarbių klausimų, kuriuos galime iškelti ir sutelkti Europos piliečius ir tikrai jūs galite tikrai kliautis mumis, mes iškelsime vieną kandidatą ir dirbsime iš vieną. Ačiū. Dėkuoju. Ponas Adamo, jūs turite. Pone Adamo, gali pakomentuoti užduotus klausimus. Dėkuoju. Aš grįšiu prie Europos parlamento informacinių biurų klausimų. Jį turėtų atsakyti ponia Papadopolų. Bet e, manau, kad vis viena tie centrai vaidina svarbų vaidmenį ir yra Europos piliečių organizacijos, galima sakyti, dalis. Toliau, dar buvo klausimai, ar Europos politiniai veiksmai gali apeiti 51 hartijos straipsnį. Aš nemanau, ar mes galime išvengti šio straipsnio. Ar kitas klausimas, ar mes remiame, kad piliečiai paliekantys savo šalį netenka teisės balsuoti nacionaliniuose rinkimuose. Yra įvairių variantų mes galime kalbėti apie tos teisės atėmimą arba kalbėti apie tai, ką minėjo ponas Daf. Mes galime pasinaudoti 25 straipsniu, e, žiūrėti, kaip valstybės galėtų koordinuoti tarpusavio veiksmus. Tai yra erdvės veikimų ir matau, kad e, prie mūsų prisijungia Europos komisijos narė ir aš turbūt užleisiu jai e, vietą ir po spaudos konferencijos būsiu pasiruošęs atsakyti į jūsų klausimus. Ačiū. žinokite, kad e, pertraukiu dabar, nes mums dar trūksta penkių minučių pabaigti diskusijos, bet kadangi Vivian Reding atvyko, tai klausimus pratesime po to, kai ji pakalbės. Ačiū labai. Trumpam darome pertrauką. Thank you all again. Ačiū. Sveiki visi dar kartą. Ačiū, kad dalyvaujate, kad klausite, prisidėjote prie diskusijų, kurios trunka visą dieną. Tai yra klausimai dėl Europos pilietybės geresnio panaudojimo. Atėjo laikas toms baigiamosioms pastaboms, kurį kurias pateiks būtent komisijos narė Vivian Reding, kuri kalbės apie Europos pilietybės minties svarbą, kaip sustiprinti tą pilietybę, kaip sustiprinti politinį piliečių dalyvavimą per tą pilietybę. Taigi pasiklausykime komisarios, kokie komisijos atliekami darbai. Jums žodis. Dėkuoju, gerbiami parlamento nariai, Europos Sąjungos pilietybės klausimas e, tikrai pasirinktas tinkamu metu, nes dabar yra Europos piliečių metai ir artėjame prie Europos pilietybės 20-ojo gimtadienio, taigi puikia proga įvertinti pasiekimus ir aptarti, kokios mūsų laukia perspektyvos. Grįžtant prie Maastrichto sutarties, reikia pasakyti, kad tikrai nieks nesitikėjo, kas bus po 20 metų, bet antra vertus mes neturėtume ir sumenkinti to, kas įvyko prieš 20 metų, nes buvo sukurtas tas bendras europiečio statusas ir įkurtos tokios teisės, kurios praktiškai tokios pat kaip laisvo judėjimo teisė. Europos Sąjunga yra ne tik viena rinka, ne tik laisvos prekybos tarp valstybių narių zona. Aš nuolat kartoju tos dalykus, galbūt kai kas tai girdi tik pirmą kartą, bet jau prieš 20 metų e, buvo imtasi tokių pagrindinių e, veiksmų. Ir kadangi ES išsiplėtojo į šitokią teisės, teisų ir laisvių sistemą. Nes kol kas iki, iki tol Europos bendrė buvo ekonominė bendryje ir prieš 20 metų sąjungos, gimė sąjungos piliečiai. Civis Europėjus. Tai nebuvo tik tai nereikšmingas pasiekimas, bet politinės integracijos uh, didžiulis pasiekimas. Europos teisingumo teismas patvirtino e, vis naujas tokios pilietybės dimensijas, kad e, tokios pilietybės teisės yra valstybių narių piliečių teisės. Dabar mes turime tęsti tokius pasiekimus ir dar imtis naujų žingsnių, kad sustiprintume tą naudą ES piliečiams, kurie gauti gali iš tos pilietybės. Taigi, netrukus bus 20 metis ir mes rengiamės taip pat Europos parlamento rinkimus. Dėl to tai puikiai proga tęsti mūsų darbus. Ką tai reiškia? O tai reiškia, kad turėtume imtis konkrečių veiksmų, kuriuos piliečiai suprastų. Turime pateikti apčiuopiamus pavyzdžius, paaiškinančius, kas yra tos teisės, kurios teikia naudos joms, jų gyvenimui, sukuria naujas galimybės ir kad tos teisės yra ES integracijos pagrindas. Čia turime kreipti dėmesį, kad piliečiai suvoktų savo teises, nes tai yra vienas labai įdomus dalykas. Daugelis es piliečių, beje, šiandieną šio klausimo skelbėme Eurobarometro e, pranešimą. Aš jį pavarčiau ir tikrai labai įdomu. Taigi daugelis piliečių suvokia, kad jie yra Europos Sąjungos piliečiai. Tačiau ką tai reiškia, nežino. Taigi, Sakyčiau, kad turime rimtą pareigą paaiškinti piliečiams, kas lypi už tos mm, ES pilietybės, ką reiškia būti ne tik na, šalies piliečių, bet ir viso kontinento piliečių. Kai 2010-aisiais paskelbiau pirmąją ES pilietybės ataskaitą, ten kaip tik ir e, paskelbiau 25 iniciatyvas, kaip palengvinti piliečių gyvenimą. Ir labai noriu padėkoti parlamento nariams, kurie tiek individualiai, tiek e, bendrai prisidėjo bendradarbiaudami prie e, šio darbo ir rengiant tos 25 konkrečius žingsnius. Taigi dabar jūs pateiksiu konkrečiai. Sveikatos apsauga paprastai žmonės mm, nori gauti sveikatos priežiūros paslaugas šalia namų. Tam tik ir nėra reikalo keliauti į užsienį. Kodėl keliauti kitas syk e, yra keliaujama net ir į užsienį. Dėl to buvo patvirtinta mm, direktyva, kuri nustato taisyklės, sveikatos apsaugos e, tarp valstybių taisyklės. Tai sudarys piliečiams prielaidas e, jaustis priimtiems tuomet, kai jie išvyksta į kitą šalį. Toliau, vartotojų apsauga. Mes e, siekiame E, perkelti vartotojų teisų apsaugos direktyvą, į, kad ji būtų perkelta į nacionalinę teisę, kad e, būtų apsaugomi vartotojai nuo e, klastojimų, nuo nepagėdavimų draudimų pirkimų ir panašiai nesvarbu, ar jie e, prekes įsigytų internete, telefonu ar kitokiais būdais. Vartotojų apsauga. Aš pateikiau pasiūlymą, parlamentas pateikė savo nuomonę ir dabar jinai, šitas pasiūlymas diskutuojamas taryboje. Tai yra pasiūlymas, kaip e, pagerinti pagalbą Europos piliečiams, e, kurie susiduria su problemomis išvykę iš ES už ES ribų. Tai yra teisė į konsulinę apsaugą ir tai bus vienas iš e, Europos solidarumo geriausių pavyzdžių. Aš tikiuosi, kad e, tai gali būti ir nacionalinė rinkimų tema. Ir Japonija, Libija ir Sirijoje esančios krizės įrodė, kad ES koordinavimas padeda suvokti, ko galima tikėtis iš konsulų darbo. Toliau, laisvas judėjimas ir pagrindinės teisės. Kai aš pradėjau nagrinėti šitą mm, klausimą, labai dėmesingai nagrinėjau, kaip yra valstybėse narsiai gyvendinamos direktyvos ir Pripažįstu, kad patyriau, jog direktyvos nėra įgyvendinamos. Daug kas buvo padaryta ir tikiuosi, kad jau dabar taisyklės daugelį valstybių narių yra taikomas, turiuomenyje, laisvo judėjimo direktyvos, nes priešingų atveju valstybės bus padotos į teismą. Toliau. Piliečių informavimas. Daug kas buvo padaryta, kad piliečiai būtų informuojami per Europe Direct programas ir situacija yra geresnė nei praeityje. Tačiau mes turėtume mm, pasistengti, kad piliečiai dar labiau būtų informuojami apie e, daugelį klausimų. Šokė, sušokiruota, kad tie piliečiai, kurie ir domisi apie Europos klausimus, nežino, kas yra Europe Direct arba Europe Portal. Dėl to labai svarbu šitą informaciją paskleisti Europos piliečiams. Taigi, tai yra ir pasiekimai. Tačiau neturėtume sustoti šioje vietoje laisvas judėjimas yra teisė. Ir įdomu pastebėti iš tų eurobarometro tyrimo, kad jeigu piliečiai supranta kokią nors teisę, pavyzdžiui, laisvo judėjimo teisę, tai jie žino, kad e, jie negali būti diskriminuojami. Tačiau jie taip pat supranta, su kokiomis problemomis susiduria naudodamisi tą teise. Ir būtent šioje vietoje mums dar yra erdvės padirbėti. Man priimtinos e, viešose konsultacijose pernai iškeltoms idėjoms, kurios prasidėjo gegužės 9. 2000 piliečių atsakė į klausimyną ir tikrai pateikė įdomių e, minčių. Ir viena iš tokių buvo, pavyzdžiui, vietos valdžios institucijose turėti e, kokį nors darbuotoją, kurie informuotų piliečius apie jų teises, nes kol kas to nėra. Ir kaipgi jie galėtų piliečiai pasinaudoti savo teisėmis, jeigu vietos valdžioje e, valstybės pareigūnai nežino, kokius yra tos teisės. Taip pat reikia sumažinti administracinę naštą piliečiams, kuomet e, reikia e, forminti dokumentus, kelionės dokumentus tarp valstybių ar kitokius dokumentus. Taigi reikia, kad tie e, administraciniai formalumai būtų supaprastinti, kai prireikia kažkokių nacionalinių dokumentų, civilinės metrikacijos dokumentų, mirties liudymo, gimimo liudymo. tai nereiškia, kad komisija pakeis valstybėse narise esančias, galiojančias e, santokos ar kitokias taisyklės. Tačiau siekiame supaprastinti piliečių gyvenimą. Jeigu yra kažkoks dokumentas, jis turėtų būti pripažintas kitose valstybėse narėse. O kol kas tos procedūros, pripažinimo procedūros yra tokios sudėtingos, jos reikia supaprastinti, sutrumpinti. Turėtume sumažinti tos reikalavimus vertimo, sertifikavimo. Ir mes pateikėme ant stalo ir e, savo pasiūlyme ir dirbsime prie šio e, klausimo, kad jisai būtų galiausiai gyvendintas. E, šio ryto diskusijose buvo kalbėta apie tai, kaip spręsti klausimus dėl e, gyvenimosios vietos dokumento, tapatybės dokumento. E, mes galime pradėti nuo tų, aišku, dokumentų, kuriuos aš ką tik minėjau, bet ir žvelgti į ateitį, apimti ir kitus dokumentus. Šiandieninis žmonių susirūpinimas ir ką rodo tyrimai, devini iš dešimties apklaustųjų E, įvardina nedarbą kaip vieną pagrindinių e, problemų. Dėl to mes turime piliečiams parodyti, kad ne tik kovojame su krize, bet ir įvertiname jų e, susirūpinimą dėl jaunimo nedarbo. Ir mes pasiūlėme konkrečių priemonių, tai yra jaunimo garantijų, tai yra iki 25 metų e, piliečiai turi teisę į švietimą ir kitus dalykus. Žinoma, dar e, daug reikia padaryti, kad e, būtų panaikintos kliūtis, kuriant vieningą darbo rinką ES ir piliečiams ieškantis darbo. Beje, beje, labai įdomus e, Eurobarometro tyrimo e, rezultatai. Du trešdaliai europiečių laikosi nuomonės, kad laisvas piliečių judėjimas yra, atneša ekonominę naudą. Ir ta nuomonė daugmaž nekinta. O tai rodo, kad dažniau piliečiai į geriau stovi ant žemės negu mūsų politikai. Taigi visi šitie laisvo judėjimo klausimai ir toliau bus darbo atvarkės centre. Žinau, kad parlamento darbo atvarkėje e, dėmesys telkiamas į parlamento rinkimus. Taip pat kelia nerima silpnas piliečių dalyvavimas rinkimuose, kitas įk siekiantis net 33, vos 303 procentus per pastarosius rinkimus. Ir e, daugiausia neatėjo rinkimus jaunimas, o balsuoti daugiausia e, atkeliavo senesnės kartos piliečiai. Taigi, štai kur mes turime dirbti. Ir dėl to praeitą gruodį Europos parlamentas ir taryba paremė mano siūlymą dėl Europos piliečių sąlygų kandidatuoti Europos parlamentą palengvinimo. Turiu menį jau 2014 rink... ir čia rinkimus. Kitas dalykas, kokias klausimus galime svarstyti e, artėjant rinkimams. Žinoma, dominuoja nacionalinės tematikos, o ne Europos, europiniai klausimai. Būtų labai svarbu, kad e, piliečiai suvoktų, koks yra ryšys tarp nacionalinių ir europinių klausimų. Ir galbūt sutelkti dėmesį prie europinių klausimų. Ir svarbu, kad žiniasklaida sutelktų dėmesį į juos. Komisija netrukus pateiks rekomendaciją, kaip galėtume sustiprinti Europos rinkimų skaidrumą, kaip skaidriau Europos piliečiai galėtų dalyvauti nacionalinių partijų dalyvaujančių Europos rinkimuose gyvenime. E, ponas Dafiškėlė klausimą dėl e, balsavimo teisų netekimo. Vyko diskusijos šio klausimu ir jos vyks dar ir toliau. Aš asmeniškai tikrai skiriu daug dėmesio šiam klausimui Žinau valstybės, kurioms tai kelia problemų. Noriu užtikrinti, kad mes labai rimtai vertiname situaciją. Turime, žinoma, įvertinti, ką jūs čia kalbėjote šiandieną ir pasiūlyti, aišku, konkrečius sprendimus. Europos pilietybės ataskaita bus paskelbta maždaug gegužės 9 dieną. Joje bus konkretus pasiūlymai, kaip juos įgyvendinti. Tačiau svarbiau yra skatinti piliečių samoningumą. Negaliu tuo būti įsitikinusi labiau. Mes kalbame apie mūsų ateitį. Rinkimų kampanijos metu mes turėtume kalbėti apie politinę sąjungą, galbūt apie jungtinės Europos valstijas ir tokios diskusijos neapsiais be Europos sąjungos piliečių. Taigi ir tokią sąjungą mes galime sukurti tik tokiu atveju, jeigu piliečiai eis iš vien su poli politikais. Tai nėra tik tai ekonominė ir pinigų sąjunga. Pilietybė ar priklausomybės, priklausomumo jausmas. Aš tikiu beje tais tyrimais, Eurobarometro tyrimais, kurie rodo, jog didžioji Europos piliečių dauguma jaučiasi Europos piliečiai. Tai jau yra neblogai, gera pradžia. Tokiais jie jaučiasi beveik visose valstybėse narėse. Tačiau lieka neįspręstas ir kitas klausimas, kita problema. Tai yra žinių trūkumas. Nekalbant apie tą laisvą asmenų judėjimą, kasgi yra tie įsipareigojimai ir teisės. Ir manau, kad visi kartu mes galime e, sulaukti to pokyčio pasikeitimo svarbius terminus bus patvirtinus Europos piliečių metais, bet tai te bus pradžia ir tie, kurie dalyvaus rinkimų kampanijoje, manau, kad e, jie kalbės apie Europos klausimus, o ne apie vietos valstybinius klausimus. Ačiū. Much, Labai ačiū, ponė Reding už jos pasisakymą. Dėkoju Jums už e, puikų planą apie tai, ką Jūs kalbėjote, ką reikėtų įgyvendinti ir kaip tai padaryti. Žinoma, manau, kad e, mums dar daug teks padirbėti. Dabar e, turėtume pereiti į kitą salę, ten bus surinkta spaudos konferencija. Na, ir jeigu būtų norinčių pasilikti čia, tai mes galėtume sugrįžti, tęsti diskusiją, atsakyti jūsų klausimus. Visiems labai ačiū.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 If they're going to stay for festivals, we can. Mrs. Yeah, you, you will. Yes. Okay. For how long? Ah, Two minutes, I think. Okay. You can stay till six o'clock. No, no, we will not stay for so long, okay. but we shall see. Okay. If I may have your uh, attention, please. Uh, noriu paprašyti jūsų dėmesio, noriu paprašyti, kad ponė Adamo pas mus ateitų ir taip pat du paskutiniai prelegentai, kurie negalėjo dar atsakyti į klausimus. Ir tada mes galėtume paskirti dar 15 minučių klausimams ir atsakymams, sutekti žodį tiems prelegentams, kurie dar neturėjo progos pasakyti. Tad kviečiu mūsų prelegentus ateiti čia. You and the other two, okay. because I didn't finish. Okay. Yes. like Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Kasadžian. Ji neturėjo laiko pabaigti savo pasisakymą, taigi prašau, jums žodis dviems minutėms. Paskui suteiksim žodį ponoj Subjoto ir jeigu būtų dar norinčių paklausti, mūsų prelegentai mielai atsakys. Germa pirmininkė, tikriausiai aš jūs nuvilsiu, nes į užduotus klausimus, e, man atrodo, asmo, kuris uždavė klausimą, jau išėjo. Tai yra klausimas dėl to, ar Europos parlamento informaciniai centrai šalyse veikia ar ne, ar kaip jie dirba. Aš tikrai nežinau, kur jie yra. Kur jie yra mano šalyje, Paryžioje. Žinau, kad kažkur yra mieste, bet kur? Dovanokit, nieks mane nesikreipė, aš pati ten nesikreipiau. O rodos kažkada bandžiau kreiptis, tai jokio atsakymo ir negavau. Atsakymas galbūt ir nuvilintis, bet taip yra. O dėl 51 hartijos straipsnio ar apskritai apie klausimą dėl apie sutartį ir Europos teisę, tai turiu pasakyti, jog man kelia nuostaba, kad apskritai tokie klausimai keliami. Negalime e, pakeisti galių pasiskirstimo, kuris yra įtvirtintas sutartyse. Nebent, aišku, keistume sutartis. Bet man atrodo, piliečiams jau įgyryso tos taisyklės, jų keitimas, turėtume išlikti geriau nuoseklus, o ne kaitoliuoti teisę, nes tokiu būdu darosi jau nebeįmanoma susigaudyti toje maišalinėje. Yra tų galių paskirstimas tarp ES ir valstybių narių. Dovanokit, tokio, e, tokios pusiausvėros mes kaiturėti negalime. O kaip aš ir įsakiau, tai yra svarbu. Mes galime vienok geriau įsisavinti tas gerasias praktikas. Tai, ką anglakalbiai vadina benchmark. Tai yra svarbi savoka ir pasinaudodami tų valstybių, kurios puikiai veikia pavyzdžių, pasinaudoti ir kitos valstybės to galėtų. Bent jau toks yra įsitikinimas daugelį valstybių. Much, Mrs. Dėkuoju, poniai Kasidį Džian. E, dabar žodis ponui Subjoto. E, aš tik porą pastabėlių turiu. Viena dėl to, ką sakė ponas Hefneris, kad e, Europos komisijos pirmininkas turėtų būti renkamas Europos parlamento, kuris atstovauja Europos piliečiams. Um, čia mintis ta, kad bet kas, kas kalba ES vardu, turėtų būti renkamas. E, ir čia aš e, kalbu kaip e, pilietis. Vienas iš neigiamų pavyzdžių būtų Europos išorės veiksmų tarnybos įkūrimas, jos tikslas uh, atstovauti Europos Sąjungai e, pasaulyje, kai a, e, vadovauti buvo nominuota Lady Ashton, kuri nepasižymė ypatingą charizmą. Man atrodo, kad e, žmonės turėtų būti pasiruošę priimti pasiekmes ir skirti į postus e, žmonės, kurie, ir, kurie ir sulaukia piliečių pasitikėjimo. Mane šiek tiek nuvylė pono Daf pasisakymas, kur jis e, išreiškė viltį, kad e, ES prisijungs e, prie žmogaus teisų konvencijos ir tai išspręs e, visas problemas e, susijusias su trečiuoju straipsniu. Bet aš savo pasakymę minėjau, kad žmogaus teisų teismo jurisprudencija labai aiškiai sako, kad nuo 76 metų teismas e, yra nekarta pareiškęs, kad e, piliečių, kurie negyvena savo valstybėje, e, balsavimo teisė apribojimas nėra pažeidimas. 76 metais teismas labai aiškiai pasakė tai, kad nereikia čia e, žmogaus teisų teismo, bet dabar e, sutarties taisyklės labai aiškiai suteikia piliečiams, nors jie ir negyvena savo valstybėje narėje, teisę balsuoti. Taškas. Dėkoju. Pono Daf jau dabar nebėra salė, galbūt jis ir būtų galėjęs pasakyti, bet aš noriu tik taip pasakyti, kad e, raginu visus, kurie norėtų užduoti klausimus, būtent taip ir padaryti. Tik prašom prisistatyti, kiek matome du, trys žmonės dar norėtų paklausti. Pradėkime nuo jūsų, prisistatykite keturi norintys. Sveiki. Mano pavardė Filipo. Aš noriu pasakyti, kaip 48 metys gimęs Italijoje, gyvenęs Prancūzijoje, Šveicarijoje ir pagaliau Londone. Reaguojant į paskutinį pasisakymą, jeigu jūs norite, kad piliečiai dalyvautų, tai tas dalyvavimas turi jiems būti prasmingas. Jeigu aš lyginu ES ir Kiniją, tai e, e tiesą sakant, e, Kinijos liaudės Respublikos e, prezidentą išrinko 26 politbiuro nariai, tuo tarpu ES pirmininką, tarybos pirmininką Van Rompojų rinko 27 valstybių narių atstovai. Mes e, esame visko, ką patirime bendra autoriai. Tad jeigu jūs e, norite, kad jauni žmonės balsuotų. Komisarė sakė, kad taip reikėtų, reikėtų visiškai pakeisti tai, kaip veikia šis parlamentas. Mes e, nenorime likti pasyviai stebėtojais, norime veikti aktyviai ir matyti mūsų veiklos poveikį. E, geras pavyzdys ar planas čia galėtų būti Wikipedijos pavyzdys, kur milijonai žmonės dalyvauja, kurdami papildomą vertę visiems. ES turi e, socialinių inovacijų darbo atvarkė europiečiams. Mums tokios darbo atvarkės reikia ES tam, kad būtų reformuotos institucijos. Dėkui. Dėkoju suteiksiu žodį kitam, norinčiam paklausti, tik prašom prisistatykite. The speaker, the, the previous speaker, please give us your surname because we didn't listen to. Oh, sorry, sorry, sorry, I thought. Atsiprašau, mano pavardė Filipa Altari, jeigu jau norite. Aš esu Selin Rerin. Esu teisininkė, dirbu Vokietijoje, taip pat e, jaunųjų federalistų, Europos federalistų narė esu. Mano pastaba yra tokia. Esu prancūzą kalbę ir vokie, kalbu vokiškai. Ir paskutinėse parlamento rinkimuose turėjau teisę balsuoti tiek Prancūzijoje, tiek Vokietijoje. Jūs vis šnekate apie tai, kad žmonės neturi apskritai teisės, o mano atveju buvo atvirkščiai. Turėjau dvi teisės. Bet aš esu tik tai vienas asmo. Kaip tai manoma? Kad e, turiu, būdama tiek Vokietijos, tiek Prancūzijos pilietę, turėti dvi teisės balsuoti. Klausimas dar toks būtų. Ar nėra galimybės pakeisti sutartis taip, kad Europos institucijos suteiktų Europos pilietybę tiesiogiai. Nes Europos pilietybė suteikiama tuo met, kai yra kokia nors nacionalinė pilietybė, Prancūzijos, Vokietijos ar kitokia. Kodėl institucijos negali suteikti e, Europos pilietybės tiesiogiai, turint omeny, kad mes visi esame kokios nors valstybės piliečiai. Taigi tie, kurie neturi apskritai pilietybės, jie galėtų bent jau turėti tą Europos Sąjungos pilietybę. Ačiū. Ačiū. Tai Dėkoju. Dabar e, suteikiu žodį Jums. Aš esu Niklas Newman, e, organizacijos e, Europeans Throughout the World generalinis sekretorius. Uh, Kažkada aš įkūriau asociaciją, kuri vadinosi e, asociacija už Britų teisės pasaulyje. Ir aš labai dėkoju ponui Subijoto už jo platų Britų teisų pristatymą. E, stebime čia tam tikros pažangos. Lordų rūmai visai neseniai sausio pabaigoje įkūrė daugia partinį komitetą e, Britų piliečių teisėms užsienyje išanalizuoti ir e, e, turėtų atsiskaityti tiek lordų rūmams, tiek bendruomenių rūmams. Tačiau, žinoma, e, situacija yra sudėtingesnė, nes milijonai ES piliečių gyvenančių ne ES negali balsuoti net Europos parlamento rinkimuose. Priklausomai nuo to, kokie yra atskiro rinkėjo santykiai su savo šalimi, jie gali arba negali dalyvauti Europos parlamento rinkimuose. Mes žinome, kad nuo 35 iki 60 milijonų ES piliečių gyvenančių už ES ribų susiduria su šia problema. Tai nėra taikytina vien tik tai Britams, bet taip pat ir Graikams, kurie ne visada turi tokią galimybę, nes Graikija į praktinius įstatymus ne, neperkelė savo konstitucijos dalies. Tas pasakytina apie Airiją, Maltą, Daniją ir regis taip pat ir apie Kiprą. Ir be jokios abejonės ir apie kit, daugelį kitų šalių. Tad aš norėčiau paraginti Europos parlamentą ir komisiją taip pat kovoti už tai, kad balsavimo praktinė balsavimo teisė renkant Europos parlamentą būtų išplėsta ir apimtų daugiau negu kad nacionaliniai rinkimai ir ES sienos. Dar vienas e, dalykas e, yra kalbama apie tai, kad pilietis tarsi turėtų pasirinkti ar balsuoti savo šalies rinkimuose, ar toje, to šalies, kurioje jis gyvena rinkimuose. Kodėl tokia dilema, kodėl jis negalėtų balsuoti abiejose rinkimuose, kodėl reikėtų uždrausti jiems balsuoti vienoje iš tų dviejų šalių. Dėkoju ir dabar paskutinis norintis paklausti. Dėkuoju pirmininkė, esu Alain Bran, esu piliečių komiteto, leiskite man balsuoti narys. Buvo kalbėta apie šį komitetą, e, jis kovoja už tai, kad piliečiai gautų teisę balsuoti gyvenant toje šalyje, kurioje jie gyvena. Tai yra toks būdas e, spręsti tą balso, pro, balsavimo problemą, galbūt ir tos Britės atveju. Pone Kotril pasakė tikrai įspūdingą kalbą. Turiu kelias pastabėlės. Pirmiausia, sprend, vienas sprendimas Europos lygmenių kad būtų e, įkurta teisė balsuoti įmanoma pagal 25 sutarties straipsnį, kurį minėjo ponas Daf. Procedūra aišku ilga, tačiau jinai yra. Kitaip sakant, taryba gali išplėsti sutartie nustatytą teisių sąrašą. Komisija, taryba, valstybės narės ir galiausiai kiekvienos šalies ratifikavimas. Procedūra užtrunktų, tačiau jeigu būtų politinė valia, tai manoma. Antra, pakalbėčiau apie tą Let Me Vote iniciatyvą. Buvo renkta nemažai seminarų įvairiomis temomis ir mums sudėtinga pristatyti tą teisę, kurią įsteigia Lisabono sutartis. Reglamente yra teisinis pagrindas suteikti konkrečią paramą piliečių komitetams. Tačiau šiuo metu yra finansinių problemų. Mums susidurime ir su informacinėmis komunikacijų e, problemomis. Ir dabar Europos komisijos dėka e, mes galėsime pasinaudoti Luksemburgė įkurtų serverių ir dabar komitetas galės šios sunkumus įveikti. Toliau mums sunku apsaugoti ir asmens duomenis, nes dabartinis reglamentas nėra teisiškai tikslus. Mes duomenys renkame iš 27 valstybių narių. Ir kokiu nacionaliniu įstatymu mes galime remtis? Mes negalime 27 e, įstatymus iš kiekvienos valstybės narės e, pasirinkti. Turėtų būti vienas įstatymas. Taigi, mes nežinome, kokie yra taikomi nacionaliniai įstatymai. Beje, ir komisija ten nesusigaudo. Taigi mes lauktume aiškesnių atsakymų. O dar kitas sunkumas yra tas, kuris mums tikrai darosi sudėtingas. Balsavimas skiriamas, žinoma, visiems, bet jisai ypač susijęs su tais piliečiais, kurie gyvena kitoje šalyje, nei toje, kurios pilietybę jie turi sąlygos sudėtingos. Jos yra nustatytos kokioje nors valstybėje narėje, kad būtų renkami parašai. Ar reikia kažkokio liudymo, tai yra asmens tapatybės kortelės, paso, ar mes galime rinkti parašus iš tik tai šalyje gyvenančių piliečių. Aš to baigsiu pirmininkė. Ir Suma sumarom gaunasi taip, kad kai kurie Europos piliečiai, kurie gyvena kitoje valstybėje narėje, tiesiog tie piliečiai e, nebegali dalyvauti šiame procese. Ir ta ponia Kotril, tai yra e, Britanijos pilietį gyvenantį Ispanijoje, tiesiog negali pasirašyti šitos iniciatyvos, leiskite man balsuoti. Tai vienas iš pavyzdžių, nes norint pasirašyti šią iniciatyvą, e, e, Britanijoje reikia tenai ir gyventi, nes Ispanijoje, jeigu negyvena Ispanijoje, tuomet reikia arba kompiuteryje registruoti tapatybės kortelės numerį arba paso numerį. Todėl klausimą adresuočiau pono Subjoto. Dovanokite, sako pirmininkė, jūs turėtumėte jau baigti ir komentarų jau per daug. Gerbkime ir mūsų prelegentus, kurie netrukus turi mus palikti. Ir aš pirmiausia žodį suteiksiu poniai Kasedžiano, paskiau Subjoto, o galiausiai Adamo. Taigi, ponia Kasidžian. Dėkuoju pirmininkė. Daunokit, kad aš turėsiu netrukus e, jūs palikti. Pirmiausia, dėl balsavimo teisės. Mane stebina, kad Europos piliečiai kalba apie tuos pačius rinkimus ir teisę balsuoti dviejose šalyse. Turimas e, pasirinkimas tarp kilmės šalies ir gyvenamosios šalies toks pasirinkimas man yra suprantamas, bet teisė, dvi, dviguba teisė balsuoti man yra keistoka. Dabar dėl to kito klausimo. Dėl gyvenamosios vietos viršenybės prieš pilietybę. Taigi čia buvo kalbėta, kad mes negalėtume kvestionuoti Europos pilietybės įgyjimo sąlygų nes šiandieną sutartyje pasakyta, kad norint gauti pilietybę turime turėti nacionalinę pilietybę. Kaip mm, akademinio sluoksnio darbuotoja ir pilietė siūlau palikti tokią teisę, kokia jinai yra, bet jeigu mes pripažinome tokią idėją, jog mes e, viršinybę teiktume gyvenamai vietai, tai tuomet atsirastų visai lė problemų, net tokiu atveju, jeigu aš ir pritarčiau mano kolegai iš kairės, jog yra ta diskusija, kiek metų, kiek savaičių reikia išgyventi šalyje. Aišku, yra galimybė nustatyti taisyklę ir regis teisimo teismas jau e, ir grindžia pagrindus tokiai privatiniai teisiai. Taigi mes susitarsime galų galę dėl tos paneuropei, europinės taisyklės, kuri leistų pasinaudoti teisę ir mm, nustatysime, ar tai yra šeši mėnesiai, ar kiek, ai, kas ten žino kaip. Mes galime diskutuoti, bet aš turėdama savo išsilavinimą manau, kad dėl tokių taisyklių mes galime sustarti. Dėkuoju už paaiškinimus. Ar, ar... E, ne, norite tik paaiškinti, prašau. E, labai greitai. E, bijau, kad gal pernelyg greit kalbėjau. Kai kalbėjau apie žmonės, kurie turi dvi pilietybės ir dvi teisės balsuoti, neturėjau galvoj Europos parlamento rinkimų. Jie teoriškai turi galimybę pasirinkti, kur balsuoti už Europos parlamento rinkimų deputatus arba savo pilietybės valstybėje ar savo gyvenamojoje valstybėje. Ir tuo atveju, apie kurį kalbėjo ponas Subijoto, mes galime balsuoti tik tai gyvenamojoje valstybėje, nes e, esame netekę balsavimo teisę savo šalyje. Uh, Apskritai kalbant, kiekviena atskira valstybė gali priminėti sprendimus, kurie gali smarkiai paveikti mane ir mano šeimą. Aš nesu Danas, bet teoriškai e, mastau, kad e, yra būtinybė neignoruoti tų atvejų, kai e, kalbama apie dvigubą pilietybę. Ir čia aš tada kalbėjau apie nacionalinius rinkimus, ne rinkimus į Europos parlamentą. Pana Sabieto, sutinku, ponė Newmantai, visiškai, kad e, yra e, argumentacija, kuri pasisakytų už galimybę balsuoti abiejose šalyse Europos parlamento rinkimuose. Uh, Bet e, nebūkime pernelik ambicingi, pasitenkime bent jau neprarasti balso teisės vienoje iš valstybių pirmiausia. E, atsakant e, į Vokietijos teisininkai, tai aš manau, kad jūs pažeidėte arba Vokietijos, arba kitos valstybės teisę. Jeigu jau pasinaudojate balsavimo teisę vienoje savo pilietybės valstijoje, tai pažeidėte. Mm, kitos valstybės narės teisę. Man atrodo, kad pagal Ispanijos įstatymus, pavyzdžiui, pasirinkimą žmogus turi padaryti, kai jam sukanka 18 metų. Tad e, atsakymas čia būtų paprastas, tiesiog reikia laikytis įstatymų. Dovanokite, aš nelabai supratau jūsų klausimą, bet e, kaip supratau, jūs kalbėjote apie tą galimybę E, užsiregistruoti, kai gyvenate kažkokioje šalyje? Ne. Aš kalbėjau apie tokią situaciją, kuri e, atsiranda po ECO reglamentu ir kur nustatoma, kad tie piliečiai, kurie gyvena ne toje šalyje, kuri yra jų kilmės šalyje, tai yra, pavyzdžiui, ta pilietė, tai yra Didžiosios Britanijos pilietė, kuri gyveno Ispanijoje, tai tas asmuo nebeturi teisės pasirašyti po mūsų dokumentais, nes Junktinėje karalystėje turi gyventi Junktinėje karalystėje, Ispanijoje e, būtina įvesti nacionalinės Ispanijos tapatybės kortelės arba paso numeryje. Taigi mano klausimas toks, kad galbūt įmanoma kažkaip rasti išeitį, ar jūsų manimu tai yra teisė, pagrindinių teisų pažeidimas. Tam, kad būtų galimybė balsuoti vietos rinkimuose. Ne, aš kalbu apie Europos piliečių iniciatyvos pasirašymą. Yes. Mrs. Adamo has the answers for the question. Pone Adamo e, turi atsakymus į visus kitus klausimus, tad jūsų eilė dabar prašom. Aš e, pabandysiu bent į kelis iš klausimų atsakyti. Jaunųjų federalistų atstoviai Noriu pasakyti, kad esu nustebusi, kad jūs galite du kartus dalyvauti Europos rinkimuose. Europos parlamento rinkimus jūs minėjote. Tiesą sakant, egzistuoja direktyva, kuri numato bendradarbiavimo mechanizmą tarp valstybių narių, kad galima būtų išvengti dvigubo balsavimo. Būtent todėl, kad e, neturite už tą patį parlamentą balsuoti du kartus, tai būtų neetiška. Direktyva 93108 kaip tik skirta tam, kad tokių situacijų galima būtų išvengti. E, komisijos nari Reding taip pat paminėjo rengiamą komunikatą, kuris pasirodys kitą mėnesį ir jame bus e, tam tikrų papildomų elementų, kurie padės valstybių narių administracijai tą sistemą padaryti dar veiksmingesnė, kad nebeliktų spragų. E, Bet e, pagal direktyvą jūs privalote deklaruoti, kad nebalsuosite kitoje valstybėje narėje. Ir paskui e, tos dvi e, valstybės narės atlieka ir patikrinimą. Dar vienas dalykas apie klausimą, ar negalėtų būti Europos pilietybė, kuri būtų atskirta nuo nacionalinės pilietybės. Gaila, kad klausimo autorė išvyko, mm, bet e, atsakant į jį, e, reikia pasakyti, kad sutartys labai aiškiai šiuo klausimu pasisako 20 straipsnėje, sakoma, kad Europos e, pilietybė nepakeičia nacionalinės pilietybės. Ji tik tai steikia tam tikrą statusą jeigu jūs kalbate apie trečiųjų šalių piliečius e, ir e, gyvenamąją vietą ES, tai 2011 komisijoje savo integracijos darbo tvarkėje rekomendavo valstybės narės tokius žmonės skatinti dalyvauti politinėme gyvenime ir sukurti sąlygas jiems balsuoti vietos rinkimuose. Kiek e, man žinoma, 16 valstybių narių yra, kurios jau taip ir elgėsi. Aš nemanau, kad yra pakankama, e, pakankamas teisės pagrindas e, padaryti daugiau čia, bet komisija yra rekomendavusi pasinaudoti tomis galimybėmis siekiant integruoti tuos piliečius į mūsų visuomenę. Toliau. E, European Fraud the World atstovas paminėjo problemas tų piliečių, kurie gyvena ne ES ir jų problemas susijusias su balsavimu. Mes e, tai žinome, e, reikalas tas, kad valstybės narės pačios tai reglamentuoja, kai kurios leidžia kitur gyventiems piliečiams balsuoti, kitos ne. E, kai kurios yra tokios lankščios, kad leidžia tai daryti techninėmis priemonėmis, kitur to negalima padaryti. Mes, aišku, esame už technologijų sklaidą, turime nemažai projektų, kurių tikslas panaudoti moderniasias technologijas kiek galima daugiau ir elektroninį balsavimą panaudoti, kad e, tokią padėtį palengvintų ir tokiu būdu prisidėti prie rinkėjų aktyvumo. Na ir e, pono Brauno klausimas, kuris pagal svarbą toli gražu ne paskutinis. 25 straipsnis. Komisija jau paminėjo, kad e, visiškai e, neturėtų būti naudojamas 25 straipsnių siekiant apriboti rinkimų ir balsavimo teisę Dėl e, piliečių iniciatyvos, tai jūs žinote, kad komisija čia stengiasi palengventi šitą darbą. E, iš tikrųjų, organizatoriams suteikia galimybę naudotis serveriu. Bet e, tokiai paromai nenumatoma priiminėti kokiu nors reglamentų. Mes taip pat numatome E, parengti reglamentavimą tuo atveju, kada piliečiai gyvenantis ne Europos Sąjungoje galėtų prisidėti prie piliečių iniciatyvos, bet tam keliami tam tikri reikalavimai. E, ir todėl mes raginame valstybės narės, kiek galima sušvelninti tuos reikalavimus. Na ir paskutinis norintys pasakyti, bet prašom labai trumpai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš esu, mano pavardė Kristopolis, e, aš čia noriu paprovokuoti šiek tiek, kai kalbame apie rinkimų teisės suteikimą rezidentams. E, kaip reikia pasižiūrėti į tokį dalyką, kad tas žmogus gali penkis metus gyventi Italijoje, penkis metus e, dar vienoje šalyje, trečius dar kitoje. Vienintelė galimybė būtų jam suteikti galimybę balsuoti savo šalyje. Kitaip procedūra būtų labai sudėtinga. Ir kitas dalykas į kurį reikia atsižvelgti. Man daro įspūdį, kad šį rytą čia mes matėme labai daug jaunų žmonių, dauguma už mane sėdėjusių buvo jauni žmonės. Šiuo metu matome didžiulę emigracijos bangą Europoje, ypač daug pietų valstybių piliečių išvažiuoja kita šalis, bet nemažai iš jų išvažiuoja ir iš ES. Ir tai galbūt kelia mm, tam tikrą problemą, kurią ilgalaikiai perspektyvai teks spręsti. Ne tik e, turint galvoje tam tikrą protų nutekėjimą, bet ir pat būtinybę palaikyti ir toliau kontaktą su savo piliečiais. Tad e, tikrai reikia atsižvelgti į naują emigracijos bangą ir į būtinybę šią problemą spręsti. Dėkui. Um, Kągi, Turime du klausimus. Arba dvi problemas. Pirmiausia, jūs manote, kad žmonės turėtų išlaikyti balsavimo teisę kilmės šalyje, o ne įgyti naują balsavimo teisę šalyje, kurioje apsigyvena. Ir taip pat jūs minėjote, kad jaunimo judėjimas gali e, turėti įtakos ateityje politiniam dalyvavimui ES gyvenime. Neseniai mūsų peticijos teikėja kalbėjo ir užsiminė, kad jin turi tris dukras, tris jaunas dukras. Ir jis sakė, kad kadangi jie gana ilgai išgyveno Ispanijoje, jie, tiesą sakant, būtų labiau suinteresuoti balsuoti e, Ispanijoje, o ne Junktinėje karalystėje. Na, ne, neprimkite mano žodžio kaip e, komisijos pozicijos, kom, komisija kol kas dar tik bando suformuoti savo poziciją, tačiau noriu pasakyti, kad sprendimai nėra lengvi ir paprasti. Ir ko gero, reikėtų daug gilesnės, daug totalesnės diskusijos, būtent dėl to, ar piliečiams reikėtų suteikti teisę pasirinkti, kur balsuoti ar ne. Ar mes turėtume pasinaudoti vietinių rinkimų modelių, kada galima balsuoti du kartus, pavyzdžiui, nes jūs tiesiog dviese skiriuose valstybėse narse vadovaujate, vėlgi, balsuojate tai kaip, kaip dviejų skirų rinkėjų atstovas, ar Vėlgi kaip nors kitaip, e, ministrų taryboje taip pat žinome, kad yra tam tikras kelių balsų kombinavimo, kelių balsų derinio gal, gal, galimybės. Taigi, manau, kad reikia iš tikrųjų gerokai panagrinėti šią problemą dėl rinkėjų teisės išlaikymo arba praradimo. Kągi, manau, kad to mes baigėme. Ačiū visiems dalyvavusiems, ypatingai prelegendams, bet taip pat ir auditorijai be abejo ir vertėjams ir noriu visiems palinkėti gražaus vakaro. Ačiū dar kartą už jūsų dėmesį ir už tai, kad aktyviai dalyvavote.